Okay, we start. No one? Na kągi, e, ar pradė, pradėkime darbą, ar yra kas nors iš sekretariato? Willkommen. Welcome here. Sveikinu susirinkusius į mūsų šios dienos posėdį. Matote, kad yra gėlių salėje, tai yra toksai ypatingas posėdis, specialiai mums paruošta salė, bet aišku, čia yra juokas. Uh, Taigi pradėkime nedelsdami, nes mūsų darbo tvarkėje tikrai daug klausimų, todėl noriu pradėti darbą laiku. Visų pirma, darbo tvarkės tvirtinimas. Ar turite kokių pastabų dėl darbo tvarkės? Norėčiau prie jos tik tai pridurti, kad 17a punkte bus. E, pasikeitimas nuomonėmis dėl COP16 rezoliucijos. Atrodo, kad jau dėl turinio esame išsiaiškinti Ne, tačiau kolegos, kurie dirbo ties šią rezoliuciją, paprašė dar pasikeitimo nuomonėmis. Na, toliau antras darbo tvarkės punktas pirmininko pranešimai. E, pranešimas dėl tos pačios temos. Jūs žinote, kad dėl konsultacijų vykusių aplinkosaukos komitete mes neseniai kalbėjome apie tai, kaip turėtume elgtis dėl COP16 rezoliucijos ir nutarėme, kad renksime savo rezoliuciją. Pone Korhola yra rezoliucijos autorė ir čia jos darbo grupėje dirba įvairių frakcijų atstovai, pone Ulfskov, pone Ek, Toma, ponas Tomaševski, ponas Žado, ponas Matijas ir Cavela. Taigi ta rezoliucija buvo parengta ir aš ją pasirašęs nusinčiau Envi komitetui ir tikiuosi, kad e, tiesiog galėsime balsuoti dėl rezoliucijos. Tačiau dar diskutuosime dėl šios rezoliucijos. E, kaip jau minėjau, šiandien, ta, e, e, šiandien šio mūsų posėdžio darbo tvarkė 17a dalyje, nes kolegos tiesiog pristatys tą rezoliuciją ir savo darbą. Ir atrodo, kad jau beveik ir galėtume pereiti prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra nauja energetikos strategija Europai pabandysiu šiek tiek papasakoti apie tai. Žinote, kad jau įvyko keletas diskusijų, tačiau praėjusi kartą iškilo nedėlė problema, nes mums trūko laiko, o kadangi laiko trūko, tai tuomet ponia Kolarska Bobinska mielai pritarė tam, kad nukeltume diskusijas į kitą posėdį, taigi tą darome šiandien ir dėl to šis darbo tvarkės punktas yra pirmas, kad turėtume jam pakankamai laiko. Tačiau tikriausiai visi žinote, kad lygiai grečiai vyksta diskusijos tarp šešėlinių pranešėjų, tai yra vienas dalykas ir kitas dalykas vyksta taip pat pokalbiai e, tarp koordinatorių dėl tokio klausimo ka, iki kada bus galima teikti kompromisinius pakeitimus ir kaip tai bus daroma, nes, kaip žinote, buvo pateikta labai daug pakeitimų šiam pranešimui ir tai įrodo, kad kolegos yra tikrai labai susidomėję šią temą ir jie nori teikti savo pasiūlymus. Taigi mūsų kolegė ponia Kolarska Bobinska pabandė kažkaip suorganizuoti darbą, kad mums nereiktų balsuoti dėl šimtų pakeitimų, bet kad balsuotume dėl šiek tiek mažiau pakeitimų, tai bus kompromisiniai pakeitimai. Aišku, jie bus taikomi ne visais atvejais, kai kuriais atvejais, aišku, bus politiniai susitarimai, politiniai balsavimai, nes bus tam tikrų problemų probleminių atvejų, bet kaip tik šiuo metu yra bandoma parengti kompromisus ir aš žinau, kiek tai reiškia darbo. Matau, kad mūsų kolegė kaip tik dabar atėjo į salę, taigi galėsiu jai suteikti žodį, nes jau atrodo pakankamai pristačiau šį žodį, taigi suteiksiu žodį poniai Kolarskai Bobinskai, kad ji mums pristatytų naujausią padėtį ir ka, kas bus daroma su kompromisiniais pakeitimai. Dėl procedūros aš paskui vėliau kai ką pasakysiu, tačiau dabar suteiksiu žodį pranešėjai poniai Kolarskai Bobinskai. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, už tai, kad taip maloniai pristatėte šią temą. Na taip, ir yra šiek tiek painiavos dėl šio pranešimo ir tikrai džiaugiuosi, kad jūs savo ruoštų uh, pakomentavote tvarkaraštį, nes esu šiek tiek susirūpinusi dėl to, kad komisija paprašė parlamentą parengti kiek įmanoma greičiau mūsų pranešimą. Ir tokiu būdu komisija, rengdama energetikos strategiją, galės atsižvelgti į mūsų nuomonę. Nors ir daug ir sunkiai dirbame ir dėjome visas pastangas, tiek šešėliniai pranešiai, tiek kolegos ir aš, tai vis dėlto atrodo, kad dėl mūsų pranešimo bus balsuojama tik tais tuo met, kai komisija bus jam pritarusi. Taigi iš išorės atrodys taip, kad nesvarbu, ką mes sakytume dėl tokio svarbus klausimo, vis dėlto komisija į tai nesižvelgs. Na, dabar susidurime su problema, kuri tikiuosi bus išspręsta. Tai yra, kad komisija bus pritars mūsų pranešimui praėjus tik 12 valandų po diskusijų įtrė. Ir tai tikrai netinkamas signalas išoriai, kuris tarsi pasakyt, kad tiek mūsų komitetas, tiek ir parlamentas nepakankamai rimtai žiūri šį klausimą. Ir tikrai nenorime, kad toks įspūdis susidarytų. Na, kaip e, žinote, yra 480 pakeitimų dėl šio pranešimo. Na, ir tai reiškia, kad e, dėl kiekvienos pastraipos yra apie 10 pakeitimų. Taigi, kiekviena šio pranešimo pastraipa yra kompromisas. Todėl prašau supratimo iš jūsų pusės nes tiesą sakant, kompromisai, ne, į kompromisus neperinsime konkrečių formuluočių, tiesiog atsižvelgsime visas mintis ir idėjas ir tikrai tai padarysime. Na, o be to tie kompromisai turėtų būti suformuoluoti taip, kad juos būtų lengva suprasti ir skaityti, nes juk mes rengiame teisės aktus ne vien tik savo, bet ir žmonėms. Taigi mes viską turime sutrumpinti taip, kad galima būtų patogiai skaityti ir suprasti. Na, e, jau dalyvavau pirmame susitikimų raunde su šešėliniais pranešėjais ir, e, sakyčiau, tie susitikimai buvo tikrai labai vaisingi ir e, daug žadantis. Tikiuosi, kad tai tikrai padės pagerinti galutinę pranešimo versiją. Dabar kompromisams sudaryti tai liko tik savaitė, tai labai trumpas laikas. Na ir kitą savaitę bus pasiekti galutiniai kompromisai. Na, šiuo metu te liko tik nedaugelis dalykų, dėl kurių nuomonės gerokai skiriasi, e, dėl kurių kyla konfliktų. Na, ir net ir dėl jų bandysime parengti kompromisus, bet jeigu nepavyks to padaryti, tai tikriausiai dėl jų reikės balsuoti. Na, vienas iš tų dalykų Tai yra brandolinė energetika, dėl kurios nuomonės labai skiriasi. Na ir akivaizdu, kad EPP frakcijoje, bet ir kitose frakcijose yra geroko nuomonės skirtumų dėl šio klausimo. Taigi mums reikės ieškoti kompromiso. Kaip jau minėjau, iš tiesi tai labai svarbus klausimas, ypač kai kalba eina apie kiekvienos šalies energetikos miksą. Ir ieškosime kompromisų ir tikiuosi, kad jų pavyks, pavyks pasiekti. Kitas ginčytinas klausimas. Tai yra privalomi energetikos e, veiksmingumo tikslai ar veiksmingo energetikos panaudojimo tikslai. Kai kuriems e, mūsų komiteto nariams ir kai kuriems šalims sudėtinga pritarti šiam klausimui. Tiesa, dėl jo jau buvo daug diskutuota ir aš savo ruoštų siūlyčiau, kad e, visi pakeitimai liečiantis šį klausimą ir prašau įtraukti ir kad jeigu tie visi pakeitimai liečiantis klausimai, kurie turėtų būti įtraukti mano pranešimą, jis turėtų būti, jie turėtų būti perkelti į pono Benedato e, pranešimą, nes ten e, to jo rengiamo pranešimo tema yra e, energetikos veiksmingumas. Taigi siūlau jeigu daugam šis privalomų tikslų klausimas yra svarbus, tai prašau tuos pakeitimus teikti dėl pono Benedeto pranešimo, nes tiesą sakant, kitaip vilkinsis mano pranešimas, jo renkimas. Ir manau, kad kai kalbame apie energetikos platformą ES, tai aš manau, kad čia reikia susitelkti pagrindinius politinius aspektus ir kryptis ir nesigilinti į tiesą labai svarbius, bet konkrečius klausimus. Dar yra vienas klausimas, dėl kurio nuomonės skiriasi ir tai išryškėjo ir diskusijų metu, tai yra finansavimo klausimas. Nes energetika yra būtent tokia sritis, kurioje trūksta investicijų, tačiau kita vertus būtent finansavimas yra labai svarbus šioje srityje. Taigi daug kas teigia, finansuokime šį, palaikykime aną, finansuokime tą. Taigi manau, kad reikėtų uh, E, nuosekliau žiūrėti į finansavimo aspektus. Na ir galiausiai yra ponui e, Būsekui svarbus klausimas, tai yra e, bendra e, dujų grupė. Na, aš suprantu, kad čia mes tarsi judame link bendros rinkos, bendrijos metodo ir aš pritariu tam bend, dujų pirkimo grupių minčiai, nes tokiu būdu e, galima būtų pasiekti geresnių sandarių, jeigu dujas užsipirktų valstybių grupė, o ne pavienės valstybės narės. Bet čia, aišku, norėtųsi ir jūsų nuomonės. Juolab, kad ponas Svoboda atkreipė dėmesį šį klausimą. Na, Šiaip ar taip mes bandėme į kompromisus įtraukti kiek įmanoma daugiau pakeitimų, atsižvelgti juos, bet aišku, rengiant e, tekstą dėl specifinių klausimų yra ypatingai prioritetinių kompromisų ir mes kai kurias pastraipas bandėme apjungti, rengiant kompromisus ir Ir jūs rasite tokias apjungtas pastraipas. Pamatysite tekste. Na, jei dabar pažvelgusi pakeitimus, jums tarsi ir atrodo, kad kiekvienas tas pakeitimas leis patobulinti pranešimą. Ir, e, bet jeigu manote, kad vis dėlto galima būtų atsimti vieną ir kitą pakeitimą, tai tikrai būčiau dėkinga. Mums šiam darbui liko dar savaitė ir tikiuosi, kad e, pavyks pasiekti gerą kompromisą, kaip kad ir atrodo dabar. Ir norėčiau padėkoti mūsų patarėjams ir komiteto darbuotojams, kurie nežiūrint to, kad e, buvo labai mažai laiko, e, jie labai atkakliai dirbo ir dėjo daug pastangų. Atsiprašau ir šešėlin pranešė, kad juos taip skubinu. Ačiū. Dėkoju, ponia kolegė, už jūsų suteiktą informaciją ir taip pat už darbą tokiomis pasunkintomis sąlygomis. Visų pirma, suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams, kolega Rodė, prašau. All I would like. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Bobinskai už tai, kad ji taip um, atvirai bendradarbiavo rengdama šį pakeiti pranešimą, tai iš tikrųjų buvo labai sudėtinga, juolab, kad pakeitimo labai daug ir manau, kad jį tikrai puikiai padirbėjo. Na, jūs, aišku, turite asmeninį prioritetą, tačiau skaitant pakeitimus susidaro įspūdis, kad tiesą sakant, tikrai neblogi šansai pasiekti kompromisu. Na, tiesą sakant, mano manimu, kad reikia susitelkti finansavimą, e, mokslinius tyrimus e, ir atsinaujančius energijos šaltinius šaltinius, tai turėtų būti prioritetai. Ir tiesą sakant, pranešime yra nušviečiamos ekonominės galimybės išplaukiančios iš tvaraus perimo prie žalios energetikos. Na, taigi nesu labai susirūpinęs dėl pačio pranešimo turinio ir kompromiso turinio. Esu susirūpinęs dėl to, kad keičiamas E, bus keičiamas varkaraštis, kaip kad nurodė komisija, bent jau kaip aš taip supratau, ir ponia Bobinska taip pat atkreipė dėmesį šią problemą. Taigi, kreipiuosi į poną pirmininką, pasakysiu vokiečių kalba. Mano manimo yra visiškai neprimtina tai, jog komisija dabar pakeitė tvarkaraštį, nes jeigu iš tikrųjų taip ir atsitiko, jeigu taip atsitiks, tai tuomet komisija paviešint savo energetikos strategiją spalio 27 dieną. Aš tikiuosi, kad ta informacija nėra teisinga, taip netitiks, bet jeigu taip iš tikrųjų būtų, tai siūlau, kad mūsų pirmininkas raštu kreiptųsi į komisiją ir aiškiai pasakytų, kad tiek įtre komitetui, tiek ir parlamentui tai yra visiškai neprimtina bet gal mūsų pirmininkas tai galėtų paaiškinti. Dėkoju, ponė vicepirmininkė. Pabandysiu atsakyti jums visų pirma. Po to, kai mes jau diskutavome per Strasbūro savaitę aš pakalbėjau su ponu komisaru ir, ir ponas Oettingeris man pažadėjo, kad tai vyks lapkričio trečią dieną. Taigi, tai yra pirmas faktas. Toliau vakar ar už vakar mes gavome tą pranešimą, kurį jūs paminėjote, kad jau 27 dienos darbo tvarkėje komisijos įtraukta šitas klausimas. Man tai pasirodė lygiai taip pat kaip ir jums labai keista ir visiškai netoleruotina ir aš to jau pat parašiau laišką ir paklausiau ir vakar gavau tokią informaciją iš Oettingerio kabineto, kad ta tema turi būti įtraukta į 27 dienos darbo tvarkę formaliai dėl to, kad lapkričio 3 diena yra žalioji savaitė komisijoje. Ir tai buvo e, tiesiog klaida, bet gali būti, kad tas klausimas bus nagrinėjamas vėliau, pavyzdžiui, netgi lapkričio 9 dieną. Tačiau jeigu tvarkaraštis pasikeis, mes turėsime vėlgi daryti kažkokias išvadas savo darbui ir aišku, logiškai turėsime kelti klausimą, kaip toliau elgtis, kaip toliau dirbti su komisija, nes jau mums ir taip labai trūksta laiko ir mes tarsi atradome E, sprendimą ir tas sprendimas buvo lapkričio pradžia ir aš tikiuosi, kad bus laikomasi to termino. Tačiau jeigu dar kartą bus pakeistas tas terminas, tai turėsime pagalvoti, ką daryti. Ir turėsime, aišku, padaryti kažkokius savo balsavimo tvarkaraščio pakeitimus. Dabar kita šešėlinė pranešė ponia Zabela. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, πρώτα απ' όλα με τους συναδέλφους κύριε Μπούτι, κύριοι, ε, κυρίους Μπούτι Κόφερ και Τσουκά. Dėkoju. Aš norėčiau pasakyti, jog mes pasiūlėme naują konstatuojamąją dalį, bet prieš pereidama prie dedalau, dedalių komentarų norėčiau pasveikinti pranešėją ponę Babenską. Jis puikiai atliko savo darbą, darbą tokia svarbia strateginės svarbos tema. Tai be galo svarbus dalykai ES ir piliečiams. Dar kartą dėkoju Jums, ponė Babinska. Ponas Butifika ir aš pasiūlėme naują konstatuojamąją dalį, kurioje būtų priminta komisijai jos ketinimas atlikti tyrimą dėl veiksmų plano. Ketvirtoji dalis. Dėl loginių, logikos sumetimų mes įrašėme žodžius vidutinės trukmės laikotarpis. Tad e, ten yra kalbama apie trumpalaikį veiksmų planą, bet jeigu norime logiškai išdėstyti visą tai, tai turbūt turime ten įrašyti ir vidutinės trukmės e, laikotarpio veiksmų planą. Toliau 28 dalis pastraipos pabaigoje yra sakoma, jog Ten kalbama apie regioninės grubės atsinaujinančios e, energijos šaltinių srityje. Ir ten kalbama apie vidutinės trukmės laikotarpį. Man atrodo, kad mes turim būti realistai ir čia įrašyti ilgalaikę perspektyvą, o ne vidutinės trukmės laikotarpį. Turime vis dėlto elgtis kaip realistai, jeigu norime, kad tikrai būtų sukurtos regioninės energetikos uh, rinkos, tai tam reikės daugiau laiko. Tikrai čia reikėtų rašyti ilgalaikę perspektyvą veikiau, o ne vidutinės trukmės laikotarpį. Paskutinis sakinys 28 pastraipoje, 28 dalyje. Ir paskutinis pastebėjimas arba papildymas, tai yra 32 punktas. Čia kalbama apie energetikos bendruomenę ir galbūt būtų galima ją išplėsti taip pat ir e, į kitus dalyvius, artimuosius rytus bei kitus. Praeitą savaitę komisaras panas Tingeris plenarinėme posėdėje labai aiškiai patvirtino, jog bus pabrėž... šitame kontekste bus pabrėžiamos ypač tos valstybės, kurios tiekia energetikos šaltinius, e, jis turėjo galvoje artimuosius rytus ir Katarą, todėl 32 dalyje siūlyčiau įrašyti tokį sakinį. Energetikos bendruomenės plėtimas į tas valstybės, kurios e, e, gamina kūro e, rušis įvairias, tai yra artimų rytų valstybės ir panašios valstybės. Dėkuoju. Dėkoju toliau kolega Gjurk. Visų pirma kolega Gjurk, o paskui pagal eilę kalbėtojų sąrašas. Ačiū. Kur? Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti tam, ką pasakė prieš mane kalbėjęs kolegas. Kolega, E, kalbant dėl komisijos elgesio, man atrodo, kad tai yra tikrai netoleruotina ir jeigu taip ir išliks tas tvarkaraštis, tai manau, kad mes tuomet vaidinsime ne Europos parlamento vaidmenį, o kažkokią, kažkokį kitą vaidmenį. Taigi manau, kad komisijos pirmininkas turėtų atsižvelgti į mūsų Europos parlamentą, kai kalbam apie tokius strateginius klausimus. Toliau kitas dalykas, dėl kurio norėčiau pritarti savo kolegai, tai kad pranešėja iš tiesų. Nu, jai nebuvo labai lengva, nes ši tema yra labai išsami ir be to yra pateikta labai daug pakeitimų. Aš suprantu e, tą pastabą, kurią pasakė pranešėja, kad ji džiaugtųsi, jeigu kas nors galėtų atsimti savo pakeitimus. Tai aišku, būtų didžiulė pagalba jai, tačiau aš to dėje nepadarysiu. Tiesiog padėsiu jai tą prasme, kad aš pasakysiu, kad mano pakeitimai apima keturias temas. Visų pirma, tai yra darbo vietų kūrimas ir šis pranešimas labai teisingai reaguoja į šį klausimą ir kelia e, didesnių investicijų klausimą artim, e, e, tolimesnėje finansinėje perspektyvoje. Ir manau, kad E, mums reikia tikrai daugiau išteklių, daugiau investicijų ir tokiu būdu mes galėtume kurti daugiau darbo vietų. E, ekonomikos gaivinimo planas iš tiesų dar palieka tam tikrų spragų ir mes dabar galėtume jas ištaisyti. Taigi manau, kad mes turime kalbėti apie ekonomikos atgaivinimą ir investicijas į energetikos sektorių, o tai turėtų būti susiję su darbo vietų kūrimo, kūrimu ir tai šis aspektas turi būti įtrauktas į mūsų pranešimą. Toliau kitas dalykas investicijos. Teigiamas dalykas šiame pranešime yra tai, kad jame yra aiškiai įvardyjamos tam tikros konkrečios investicijos, pavyzdžiui, investicijos į Nabuko projektą. Aš tą suprantu ir tą sveikinu, tačiau man atrodo, kad tikslai, iš tiesų mūsų tikslai nesumažėjo, taigi mes negalime e, tiesiog nepaminėti tam tikrų tikslų, nes tai būtų taip pat signalas Taigi manau, kad mes turime aiškiai suformuluoti visus tikslus ir kalbėti apie, apie jungčių e, kūrimą, taip pat apie viduržėmio jūros koridorių, taip pat tiek elektros, tiek dujų e, vamzdynų jungtis. Aišku, pranešimas negali būti pernelik ilgas, tačiau manau, kad šie aspektai jo labai neišplės. Toliau trečias dalykas. Tai yra po, e, paskatos. Yra labai svarbu, kad būtų didinami ištekliai, būtų didinamos lėšos. Aš esu už investicijas, tačiau e, bendrijos lėšų aišku neužteks, kad galėtume užtikrinti atitinkamą finansavimą. Taigi mes turime kurti paskatas rinkoje. Taip pat reiktų užsibriežti tokį tikslą, kad valstybės narės paskatas energetikos rinkoje turėtų suvienyti. Nežinau, ar tai būtų mokestinės paskaitos ar kažkokios panašios. Manau, kad būtent toksai valstybių narių įnašas galėtų prisidėti prie to, kad energetikos rinka būtų efektyvesnė. Na ir ketvirtoji tema, ketvirtasis aspektas, tai yra atsinaujinantis energijos šaltiniai ir e, licenzijų klausimas susijęs su atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Aišku, tai nėra šio pranešimo tema, todėl todėl e, galbūt ir nebūtų tikslinga e, detaliai nagrinėti atsinaunančių energijos šaltinių temą, aš tą suvokiu, tačiau manau, kad kalbant e, apie energijos saugumą, būtent tame skyriuje galėt, galėtume labiau pabrėžti atsinaunančius energijos šaltinius, nes jie didina energijos efektyvumą ir taip pat mažina priklausomybę nuo e, dujų, pavyzdžiui, dujų tiekėjų. E, Taip pat reiktų pagalvoti, kad valstybės narės turėtų tikriausiai harmonizuoti licenzijų e, sistemas. Dėl to, kad e, tai yra, jos turėtų taip pat ir e, harmonizuoti savo sistemas, kad nebūtų, pavyzdžiui, e, išduodami 10 ar 15 licenzijų tam, kad būtų galima padaryti vieną investiciją. Taigi tokie yra esminiai dalykai ir to, šiomis temomis aš ir pake, pateikiau savo pakeitimus ir aš tikiuosi, kad mes ap, tuos dalykus paminėsime šiame pranešime. Ačiū. Dėkoju. Dar vienas šešėlinis pranešėjas nori pasisakyti. Pona Šimanski, taigi suteiksiu žodį jam prieš kitus kalbėtojus. E, Dėkoju. Norėčiau pritarti tiems, kurie jau pasisakė prieš mane ir konkrečiai pritariu tiems, kurie išsakė nepasitenkinimo, nes tikrai greičiausiai mūsų pranešimas visiškai neturės įtakos komisijos komunikatui. Mes savo darbus pradėjome labai anksti, pakankamai anksti, o dabar atrodo nieko nepasieksime savo uh, darbo dėka buvo pasiek, pateikta labai daug pakeitimų ir daug pra, parlamento narių norėtų daryti kokią nors įtaką komisijos rengiamai strategijai. Taigi, Aš prašyčiau pirmininko bandyti pasirūpinti, kad būtų suderinti terminai, tvarkarašiai tam, kad būtų įsiklausyta į parlamento nuomonę. Šis pranešimas yra gera pradžia, geras atspirties taškas. Mano frakcija pateikė daug pakeitimų. Ir aš manau, kad e, juos galima būtų apjungti į gerus kompromisus. Ir aš manau, kad čia reikėtų žvelgti ir į vartotojų interesą. juk visa tai yra pir, piliečių labui ir matome, kad energijos diversifikavimas yra labai geras dalykas, kuris skatintų ir konkurencingumą, nes po to jau įmonės, didžiosios įmonės tiekėjai kovos dėl galutinio kliento. Ir Beje, manau, kad reikia pripažinti brandolinės energetikos potencialą. Na, čia kalba juk eina ne vien tik tais apie tai, jog mm, energeti, brandolinės energetikos rytyje yra nedidelis CO2 išmetimas. Kaip tai būtų, tikiuosi, kad bus išklausytas parlamento balsas. Dėkuoju dabar kolega Karins. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš pradėsiu nuo to, kad pasveikinsiu ponę e, Kolarską Babinską dėl tikrai puikaus darbo. Na, atrodo, šties labai daug e, pra, pakeitimų, tačiau dėl kitų pranešimų būta dar daugiau pakeitimų, taigi nebejoju, kad pranešėjai pavyks e, pasirinkti tinkamus kompromisus. Na ir norėčiau atkreipti dėmesį į vieną šio pranešimo aspektą ir beje, mano manimu, šis pranešimas yra labai geras, taigi atkreipsiu dėmesį į tai, jog yra labai svarbu užtikrinti sąsajas tam, kad būtų sukurti tikri tinklai. Taigi sąsajos tiek dujų rinkoje, tiek ir elektros rinkoje yra labai svarbus dalykai. Na ir aišku, vienas dalykas yra tai, kad yra šalių, kurios yra izoliuotas nuo bendrosios rinkos. Aišku, jau vien tai yra svarbus aspektas, tačiau kai pagalvojame apie dabartinę krizę, tai reikia. Ir galvojame apie tai, kokių reikia teisės aktų, kurie leistų pagerinti ekonominę situaciją valstybėse narėse, tai aišku, iš karto visose skritise aišku, kad būtina skatinti konkurenciją, nes e, padidėjusi konkurencija visose srityse reiškia mažesnės kainas vartotojams ir čia nedaroma išimtis ir energetikai. Taigi aš manau, kad labai svarbu kurti suderintą universalią energetikos rinką Europos Sąjungą. Na ir, ir to prielaida yra tinklai, suderinti tinklai. Ir manau, kad turint tokią energetikos rinką, turi, galutiniai vartotojai turės geriausias paslaugas už mažiausią kainą. Ir manau, kad daugeliu požiūriu pranešime paliesta šis klausimas ir aš manau, kad parlamentas tai turėtų palaikyti ir atkreipti dėmesį į būtinybę kurti energetikos tinklus tam, kad būtų galiausiai sukurtos prielaidos atvirai energetikos rinkai Europoje. Dėkoju. Dėkoju. Toliau kolega Gyrek. Dziękuję bardzo. E, Dėkoju. Tai iš tiesų yra labai sudėtinga tema ir ponia Bobinska pateikė mums puikų pranešimą, tai yra pranešimas savo iniciatyva. Ir atrodo, kad jau šiame pranešimo projekte mes išsprendėme tam tikrus esminius klausimus, viską e, nuveikėme. Tačiau tam tikrą prasme tai yra nepasitikėjimo kažkoks paskelbimas, mes norime pagerinti tai, kas buvo susitarta jau anksčiau. Iš tiesų gyvenimas skiriasi nuo teorijų. Ir paskutinėme energetikos ir klimato pakete mes kalbėjome, mes konstatavome tai, kad anglis vaidins dar ilgai svarbu vaidmenį energijos gamyboje. Taigi, akmens anglis yra tam tikra prasme kliūtis. Mes turime ne tik iš vienos pusės kalbėti apie anglės surinkimo ir saugojimo technologijas, bet taip pat e, ir efektyviai naudoti šią energijos rūšį. Aš tik iš dalies e, pritariu tam, kad būtų atsižvelgta į tam tikras detalės iš pono Bernd e, pranešimo. Jeigu mes kalbame apie produktivumą, tai galima kalbėti apie 80 procentų produktivumą. Jeigu, pavyzdžiui, Vengrijoje būtų statoma tokia jėgainė, kurioje būtų taip pat ir anglės surinkimo ir saugojimo e, tam tikras sandėlys, tai galbūt mes galėtume tą patį daryti ir e, su nafta varomomis jėgainėmis. Man atrodo, kad čia mes dar turime e, vietos apmąstymams ir, ir, ir pakeitimams. Tai yra tik tai komisijos tam tikri nurodymai, tai dar nėra teisėkuros rezoliuciją. Taigi, man atrodo, kad mes dar turim galimybę kai ką pataisyti. Norėčiau Jums priminti, kad e, tą paketą mes parengėme įtakojami žaliųjų frakcijos, nes būtent žalieji mane, kad COP 15 e, yra labai svarbus e, susitikimas, kuris parodytų visam pasauliu, kaip būtų galima kovoti su CO2 emisijomis. O dabar mes susidurėme su krize, taip pat ir energetikos krize. Pavyzdžiui, energetikos krize to jau ištiks Lenkija, o Lenkijos energetikos pagrindas yra akmens anglis, todėl aš norėčiau, kad mano pakeitimas nebūtų atmestas. Dėkoju toliau kolega Svoboda. Dėkoju, ponė pirmininkė norėčiau padėkoti kolegiai Kolarskai Bobinskai už jos darbą. Norėčiau pasakyti keletą pastabų. Aišku, yra sudėtinga parengti tokią bendrą strategiją, nes daugumoje pakeitimo atsispindi kažkokie specialūs e, interesai. Ir manau, kad kolegė yra teisi, kad e, kai kuriem tiem pakeitimam reiktų atskirų teisės aktų. E, kalbant apie brandolinę energiją, mes galėtume turėti tik vieną poziciją. Mes tikiuosi esame visi vienos e, pozicijos, vienos nuomonės, kad mes siekiame kiek įmanoma mažiau anglies naudojančios e, e, ekonomikos. Ir pavyzdžiui, Austrijoje galbūt hidroelektrinės yra svarbesnės negu kitose šalyse, tačiau kita vertus e, negalime e, pakankamai neįvertinti CO2 emisijų mažinimo. Taip pat reikia kalbėti ir apie finansinius dalykus, nes iš tiesų mes e, reikalavome vis daugiau europinių lėšų, kad būtų plečiam, plečiamos infra, infrastruktūros. Tačiau iš tiesų taryba mums pateikia labai griežtus tuos biudžetinius rėmus, taigi mes turime e, pasiekti, kad tam tikra lėšų dalis būtų iš Europos sąjungos biudžeto ir tuomet visose komitetuose turime pasisakyti už tai, kad nebūtų drastiškai mažinamas ES biudžetas. Taigi, manau, kad mes turime turėti vieningą poziciją. Na ir paskutinis dalykas, kolegė Kolarska Bovinska paminėjo, E, energijos, Europos energijos bendryje. Man atrodo, kad po Lisabono sutarties įsigaliojimo ir po tokių asmeninių pastebėjimų, pavyzdžiui, aš galėčiau pasakyti, kad dauguma ekspertų, nacionalinio lygio ekspertų sako, kad mums reikia daugiau Europos, kad galėtume vykdyti e, teisingą energetikos politiką, nesvarbu, ar, ar mes kalbėtume apie tinklų jungtis, ar apie e, įvairias alternatyvas, atsinaujinančius energijos šaltinius. Mes turime uh, tuos klausimus spręsti europinių lygmenių, taigi mums reikia Europos bendruome, bendrijos uh, Ir, e, pavyzdžiui, derantis e, su kitomis trečiosiomis šalimis, ar tai būtų Kaukazo valstybės, ar tai būtų Rusija, ar konkurencija su Kinija, yra labai svarbu, kad Europa būtų stipri, kad energetiniai klausimai būtų sprendžiami europinių lygmenių. Tačiau e, mes turime nuolat pabrėžti, kad mums reikia bendros e, europinės energetikos politikos. Aš turėjau galimybę padiskutuoti su Mario Monti, kuris siekia, kad būtų užbaigta vidaus rinka ir atsižvelgiant į tą dalyką, kad kai kas nepakankamai vertina vidaus rinką. Pavyzdžiui, pagalvokime apie Rusiją ar apie kitas šalis. Manau, kad mes Europoje vis tik turime parengti strategiją, kuri e, pa, užbaigtų rinkos kūrimą, o tą jau beveik daro trečiasis paketas ir tuo būdu du sujungtų mus į Europinę energetikos bendruomenę ir kad, pavyzdžiui, e, dujų e, tiekėjai e, veiktų iš vien arba mes vienu balsu dėrėtumėmės dėl kainų. Aš išklausiau komisaro Oettingerio ir jisai siekia pragmatinių sprendimų, aišku, jisai čia yra teisus, tačiau e, būtent dėl šio pranešimo komisaras galėjo pasiūsti mums tam tikrą signalą. Ir manau, kad e, čia nereikia kritikuoti Lisabono sutarties, nes ją buvo ir taip pakankama sunku išsiderėti. Ir ratifikuoti. Taigi aš manau, kad šis pranešimas yra e, labai teisingas ir džiaugiuosi, kad e, parlamento pirmininkas Buzekas jį palaiko ir manau, kad mes sugebėsime šio pranešimu pasiūsti tam tikrus signalus, kurių galbūt nepavyksta pasiūsti atskirais tokiais detaliais pranešimais. Ir kadangi visi siekia vis daugiau Europos įvairiose srityse, nes įmonės ar atskiri ūkio subjektai mato, kad vienas negali tiek daug nuveikti. Dėkoju toliau kolega Mesanos. Thank you, Mr. Chairman. Dėkuoju, pane pirmininkė. Norėčiau primiktinai atkreipti dėmesį į šio pranešimo skvarbą. Kartu su dviem trim e, kolegoms iš įtrio komiteto pateikime penkis pakeitimus ir tikiuosi, kad jie bus trukti į pranešimą. Tikrai labai vertinu ponios Kolarska Babinska pastangas pasiekti, kad e, pranešimas būtų geras. ES reikia nauja, pažangi energetikos strategija busimam dešimtmečiui. Na ir čia reikia atkreipti dėmesį energijos tiekimo saugumą, energijos panaudojimo veiksmingumą ir bendrą energetikos rinką. Na ir kai kalbame apie energetikos politiką, mes turime suvokti, kad tiesą sakant, mes čia netiek turėtume galvoti apie ateitį, o dabartį apie ateities kartas. Ir todėl manau, kad reikia pripažinti, kad e, naujų e, technologijų kūrimas, kurios leistų sumažinti CO2 išmetimą, tikrai labai svarbus. Na, kai dėl na, ne vien tik tais energija iš atsinaujančių šaltinių, bet visos energetikos rūšis ir technologijos, kurie leidžia sumažinti CO2, įskaitant brandalinę energetiką, turėtų būti, jas turėtų būti atsižvalgima. Toliau labai svarbu, kad į pranešimą būtų traukta nuoroda į solidarumo principą, nes čia turėtume atsiž... neatsižvelgti, atsižvelgti ne vien tik tais į pavienių valstybių narių interesus, bet į visų valstybių narių interesus, visų piliečių interesus. Nes taip, e, tai taip ir jeigu visą tai būtų gyvendinta, tai supažėtų mūsų priklausomybė nuo dujų importų iš Rusijos. Kolega Balčytis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Taip pat e, noriu padėkoti pranešėjai Babinskai už tikrųjų labai e, svarbu ir mano supratimu ateityje turėsinčio strateginę reikšmę dokumentą. Vien, kad yra 428 pataisos, tai jis liudija, kad jis yra labai svarbus ir kad e, iš tikrųjų surasti kompromisą nebus taip paprasta. Visiškai sutinku prieš, su, prieš mane kalbėjusiu e, gerbimu Svoboda, kuris kalbėjo, kad e, jau atėjo laikas energetiniuose klausimuose daugiau turėti Europos, daugiau vieningos Europos ir kad mūsų darbai, dėl kurio mes čia kartais ginčijamės metus, o galbūt ir daugiau, nesiskirtų nuo faktiškai atliekamų e, veiksmų. Aš visiškai nesenai dar norėjau kalbėti ir prieitam komitete, tačiau neužteko laiko. Turiu omenyje e, vienos ES valstybės konkrečiai Lenkijos e, dvišalį sutarties pasirašymą su Rusija dėl Jamalo Europos e, e, eksploatacijos pratesimo iki 2045 metų. Mūsų visos strategijos yra 10-15 metų, o mes šitą sutartimi nustatom tam tikrus tarifus, tam tikras sąlygas 35 metam į priekį. Ar tai yra teisinga? Ar tai atitinka iš tikrųjų ir dabartinę mūsų strategiją? Ar iš tikrųjų mums leis ateityje tokie, tokių sutarčių nuostatos sukurti tą vidaus rinką, saugumo tiekimą, alternatyvę galimybę pasirinkti energetinius e, resursus ir konkurencingas kainas. Todėl aš manau, kad Europos komisijos e, e, nusišalinimas kartais nuo tokių dalykų vis dėlto yra šiandieną nelabai suprantamas. Aš iš tikrųjų manau, kad Pats pagrindinis klausimas šiandieną yra, tai ES veikimas su išorės tikėjais vienu balsu. Pritariu kolegai Karnišui, kuris kalba apie energetinių salų sujungimą ir turbūt čia nėra ką čia per daug kartotis. Todėl viena iš mano keturių pataisų, kuri e, yra pateikta šitam dokumentui, aš iš tikrųjų labai norėčiau, kad neišliktų. Kad mes, kaip Europos parlamentas, įsakytumėm savo poziciją Ir aš manau, kad jau daugiau negu metai mes čia ginčijamės ir esam visiškai sutarę dėl tų pagrindinių nuostatų. Dėl dujų pirkimo grupės. Tai būtų labai geras pirminis žingsnis dėl mūsų bendros Europos veikimo su išorės tikėjais ir aš manau, kad tos grupės veikla iš tikrųjų išaiškintų labai daug gerų dalykų, kurie pasitarnautų ateityje geresnės galbūt e, mūsų energetinės strategijos sukūrimui. Ačiū labai. Dėkoju. Dar yra aštuoni kolegos norintys pasisakyti. Norėčiau po jų baigti kalbėtojų sąrašą. Jeigu nieks neprieštarauja, tai dabar suteiksiu žodį kolegai Vidal Kvadras. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti ponę Bobinską, kadangi jinai pateikė labai subalansuotą, vertingą pranešimą, kuris tikrai remiasi logika ir jos parengtas dokumentas iš tikrųjų yra puikus atspirties taškas kad parlamento pastangos ir mūsų komiteto pastangos būtų vaisingos, mes e, neturėtume pateikti tokių pakeitimų, kurie e, pakenktų ponios Konarskos Babinskos tekstui, nes, kaip sakiau, tas tekstas yra puikiai subalansuotas. Aš pats pateikiau keturis e, pakeitimus, juose yra atsižvelgiama į teksto vidinę logiką ir aš manau, kad mano pakeitimai tik tai patobulina tai, kas siūloma, bet nekeičia teksto esmės ir, ir to, ką iš esmės e, siūlo teksto autoris, nes antraip tai būtų e, buvę neteisinga. Taip pat konstatuoju, ponia pirmininkė, kad yra tam tikrų pakeitimų, kurie kelia problemų, nes e, kai kurie pakeitimai remiasi per daug nacionalinėmis vizijomis ar, ar pozicijomis, o kai kurie iš jų e, panirsta truputį utopiją. Kaip e, sakiau kiek anksčiau, tokie pakeitimai ne visiškai sutampa su šio pranešimo vidinė struktūra ir turiniu. Mūsų komiteto nariai parodė, jog yra realistai, jog yra atsakingi ir manau, kad jie turėtų padirbėti ties racionaliais e, pakeitimo pasiūlymais kartu su pranešėjomis, nes e, aišku, visi gali gauti ko nors naudingo, tačiau reikia dirbti konstruktyviai, reikia vengti pernelyg nacionalinių e, vizijų ar pozicijų, nes tas pranešimas yra iš tikrųjų logiškas, jame fiksuojamos e, esminės strateginės linijo e, gairės mūsų e, energetikos politikos srityje. Ir jeigu būtų einama ta kryptimi, kurią aš siūlau eiti, tai e, manau, kad e, mes tikrai pasistumėtume į priekį ir pasiektume užsibrėžtą tikslą. Kolega Weber. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Babinskai už atliktą darbą ir palinkėti jai e, kuo geriausios kloties ir atsilaikyti prieš, tos, prieš tą pakeitimų griūti. Na, e, bendra energetikos strategija jau yra rengiama ne pirmus metus ir šis e, pranešimas yra žingsnis į tą pusę. Tačiau e, šiame dokumente taip pat turi būti atsižvelgiama į socialinę dimenciją. Mūsų kontinente daugiau negu 50 milijonų europiečių neturi prieigos prie esminių patogumų. Paprasčiausiai jie negali susimokėti už energetikos paslaugas. E, Ir iš tikrųjų dėl to yra tam tikros e, socialinės atskirties. 2003 ir 2009 dujų ir elektros direktyva, priminsiu jums, e, turi tam tikrą nuostatą dėl e, socialinių tarifų labiausiai pažeidžiamiams visuomenės sluoksniams. Tačiau tas direktyves taiko tik tai dalis valstybių narių, apie 10 valstybių narių iš 27. Rugsėjo mėnesį energetikos ministrai buvo susirinkę Bruselėje ir jie kvietė valstybės narės ieškoti sprendimo nacionalinių lygmenių, sprendžiant šitas problemas. Tuo tarpu aš manau, kad ES turi veikti e, savo lygmenių ir renkti paktą, kur būtų fiksuojami tie tikslai atsižvelgiant į pažeidžiamus visuomenės sluoksnius. Man atrodo, kad energetikos politikos socialinė dimensija, be viso to, ką, kas, ką sakė kolegos kalbėję prieš tai, e, manau, kad e, socialinis aspektas būtų iš tikrųjų žingsnis į priekį, nes turi būti absoliučiai atsižvelgta į šį aspektą. Kolega Hokmark. Thank you very much. Uh... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasidalinti dviem mintimis. Pirmiausia, dėl paties proceso. Na, aptarėme komisijos komunikatą ir turiu pasakyti, kad, aišku, keistoka, bet tiesą sakant, turėtume sakyti, na, gaila komisijos, nes tiesą sakant, ji praras galimybę išklausyti parlamento nuomonę dėl šio klausimo. Na, galiausiai, kai jau bus, ar jeigu bus rengiamas teisės aktas, tai sprendimas bus primtas šį čia. Tai aišku, mes turėtume būti griežti, kai pristatysime savo požiūrį. Antra, dėl turinio. Mano manimo, tai kaip suformuoluota pranešime. Ir beje, norėčiau tikrai pasveikinti, padėkoti pranešė dėl puikaus pranešimo. Taigi, tai kaip ten suformuluota dėl tinklų, dėl jungčių ir prielaidų, tai yra to, kaip prielaido bendrai e, energetikos strategijai, tai, manyčiau, nėra užduoties kurią galėtume vykdyti, nesukūrė geriau veikiančių ES tinklų, galvant apie pačius tinklus kaip patokius ir jų jungtis. Taigi aš manau, kad šio aspekto svarba turėtų būti dar labiau išryškinta. Na ir kadangi tai yra prielaida e, e, tam, kad galėtume atsižvelgti į energetikos strategijos išorės aspekto, taip pat naujų energijos šaltinių iš atsinaujančių šaltinių naudojimą, tai čia, manau, reikėtų atkreipti dėmesį ir į Nabuko projekto svarbą. O taip pat reikia pabrėžti, kad e, pabrėžti vienos svarbiausių mūsų energetikos šaltinių svarbą, tai yra brandalinės energetikos svarbą, bet aišku, e, ji turi būti saugi, bet kita vertus tai leistų užtikrinti mūsų energetinę nepriklausomumą ir siekti klimato tikslų. Taigi, sakyčiau, mes nepasieksime, nesuformuluosime geros energetikos strategijos, neįtraukdami į ją e, brandalinės energetikos ir nepabrėždami jos svarbos Newtonas. Turmes. Dėkuoju, ponė pirmininkė, atsiprašau, kad tiek pavėlavau. Na ir pirmiausia, norėčiau padėkoti ponai Kolarska Babinska. Na, iš tikrųjų, buvo didelis iššūtis susidoroti su beveik 500 pakeitimų bet e, tie kompromisiniai pakeitimai, kuriuos gavau vakar, iš tikrųjų, mano manimu, yra geras pagrindas tolimesniam darbui. Taigi, e, sugrįžtant prie komisijos tvarkaraščio, na tai tikrai, sakyčiau, tai yra provokacija. Nes komisija neturi jokios būtinybės balsuoti jau spalio pabaigoje. Na, jeigu įbalsuotų uh, E, lapkričio pradžioje ir viduryje, tai vis dėlto strategiją dar galėtų pateikti energetikos ministrų tarybai. Pirmininkas, aš tai pačioje pradžioje jau paaiškinau, kad greičiausiai balsavimai vis dėlto vyks e, lapkričio pradžioje. Na, panas Turmins. Na, tikiuoju, kad visi sutarsime dėl to, jei pasakysime, kad e, komisija nesuvaržyta, jinai gali elgtis lankščiai šiuo atveju. Na, kai dėl paties pranešimo turinio, tai e, kai kurie kolegos pasisakė už naują energetikos strategiją. Ir mano manimu, šiame pranešime reikia ypač atkreipti dėmesį į jau dabar egzistuojančių teisės aktų gyvendinimą. 2008 ir 2009 metais mes sudarėme naują energetikos paketą skirtą e, elektros ir dujų rinkai, taip pat yra teisės aktų skirtų e, dujų tiekimui, taip pat turime klimato paketą, ir, kuriame yra ir e, pastatų apšiltimo aspektų. Taigi, tiesą sakant, mes sumažinsime, jeigu visą tai gyvendinsime, tai mes um, sumažinsime paklausą energijai Europos Sąjunga 2020 metais, o taip pat turėsime įvairesnius energijos sėkimo šaltinius. Taigi um, jau teisės aktus tam tikslui pasiekti turime, jie turi būti gyvendinti ir tai yra iššūkis gyvenimas valstybėse narėse. Taigi vidaus rinka, energija atsinaujantys šaltiniai ir taip toliau Tai, tai yra tie patys e, didžiausi blokai, kurie yra susijęs su klimato kaita. O, na, o kai dėl įgyvenimo, tai aš matau penkis ar šešis svarbiausius klausimus, tai jie taip pat atspindėti pranešime, tai yra infrastruktūra, taip pat e, tai aišku yra susiję ir su vidaus rinka, ir sauguma, toliau dujų pirkimas. Na ir mano manimas svarbu tai, kad e, lapkritį, atsiprašau, vasario mėnesį energetikos ministrai susitiks e, aptarti um, energetikos klausimą. Taigi, kas atsitiks, jeigu iki to laiko neturėsime parengę kažkokią tai dokumentą ES strategijos, turint galvoje visus kitus didžiuosius žaidėjus, nes po tris savaičių Kembridžio uh, e, universitetas pateiks mokslinio tyrimų rezultas dėl uh, dujų gavybos jūros šelfose. Uh, Taigi, aš manau, kad tai yra labai svarbu kolegams centrinėje ir rytų Europoje. Ponas Virmas yra teisus, paminėdamas vartotojus. Aš manau, kad galėtume sustiprinti vartotojų apsaugą, tai atkreipti dėmesį mūsų tekste. Na ir aš raginu visus e, mus toliau daryti spaudimą tam, kad vidaus rinka būtų konkurencinga, nes uh, kol kas dar daug ko pasigendu, daug ko trūksta. Ir mane kiek stebino, kad yra, pavyzdžiui, e, pono Roins, e, Langino ir Gudels pakeitimas 95 ir jie ragina e, atidėti visą iniciatyvas konkurencingumo politikos rytyje, kai kalba eina apie energetiką. Aš manau, kad gal čia yra klaida, gal ten neteisingas tvarkaraštis, Tačiau jeigu iki 2018 metų komisija nesiūlius jokių naujų iniciatyvų e, energetikos rytyje, tai tai reikš, kad nei per šią, nei per ateinančią kadenciją mes neturėsime naujų iniciatyvų šią srityje ir tai, tai skaudžiai atsilieps, atsilieps rinkai. Taigi aš siūlau pasilikti prie pirminio teksto varianto, kai buvo minama 2012 metų data, o dėl biudžeto turime būti atsargus. Dėrybos valstybėmis narėmis yra sudėtingos. Mes gausime pinigų energetikai. Bet jeigu, jeigu tos lėšos e, bus skirtos į tą projektui, tai tai reikš, kad 95 e, procentai viso energetikai skirto biudžeto bus skirti vienam šiam projektui. Aš manau, kad tai tikrai apie tai turime kalbėti. Na ir paskutinis klausimas. Mano brangus draugas Alejo mm, gal kažką topiško paminėjo, nežinau, ar aš čia taip ketinu, bet tai yra susijęs su energetikos bendryje, tai ką jis sakė. E, IER, na, gal dar nėra dėliai organizacija, e, tačiau ji yra parengusi scenarijų, pagal kurį 75 procentai energetikos būtų iš uh, atsinaujinančių šaltinių. Tai yra realus scenarijus 20 e, metais, e, nes pavyzdžiui, tuo metu bus daug. Ir e, tuo metu bus daug gaunama energijos, pavyzdžiui, iš vėjo jėgainių E, pakrantėse bus perinama prie kitų energijos šaltinių, atsisakant e, dujų arba, pavyzdžiui, mes jau turime brandolinę energetiką, tai jeigu mes rimtai žiūrime į šiuos tikslus ir rimtai žiūrime energetikos bendryje, tai turime aiškiai suvokti, kokie jų turėtų būti, kolega Podimato. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją ponę Babinską. Puikiai parengtas pranešimas. Tai yra be galo svarbus mums pranešimas ir mes turėtume viską daryti, kad Europos parlamento vaidmuo ir mūsų komiteto vaidmuo užtikrinant ES energetinį saugumą būtų E, tikrai tinkamas ir turime užtikrinti, kad mūsų balsas būtų išgirstas, kad jį išgirstų komisija ir žinoma taryba. Todėl linkiu Jums ko geriausios e, kloties. Žinau, kad yra labai daug pakeitimų pateikta, tačiau jų skaičius kaip tik ir rodo šito pranešimo svarbą ir e, reikšmę. Aš visiškai sutinku su pono Vidal Quadras. Jisai sakė, jog mes turime vengti pernelyg etnocentristinių pozicijų, nacionalinių pozicijų ir turėtume išvengti tokių klaidų, kurias dažnai daro taryba. Turėtume taip pat vengti ir utopinių požiūrių. Priešingai, mes turėtume galvoti apie ambicingus, bet realius tikslus, nes čia kalba sukasi apie ES energetikos strategiją per dešimt ateinančių metų. Ši nauja energetikos strategija turi užtikrinti tam tikrą sąsąją ir testinumą, tam tikrą sąsąją su to, kas buvo iki šiol, ir testinumą, ir aišku, jinai atspindi ir tam tikras spragas. Mes turime pasimokyti iš praeities, turime suprasti, kokios buvo problemos, kokios spragos ir tuomet pateikti ambicingus pasiūlymus strateginius pasiūlymus ateičiai energetikos sektoriui, kaip beje ir yra pasakyta Lisabono sutarties tekste, nes ten kalbama apie energijos tiekimo saugumo užtikrinimą, apie ES ekonomikos konkurencingumą ir apie aplinkos e, išsaugojimą bei e, kova su klimato kaita. Manau, kad šitie tikslai turi mus vienyti ir tuomet, man atrodo, jog mūsų politiniai tikslai ateinantiems metams kaip tik turi būti nukreipti šita e, linkme. O tai reiškia, kad mūsų politikos turi prisidėti prie to, kad mes palaipsniui atsisakytume iškastinio kūro kad vis labiau atsižvelgtume į aplinkosaugos reikalavimus. Nesenai mes priėmėme aplinkos e, teisės aktų paketą. Turime taip pat galvoti apie apsirūpinimą energijos ištekliais, apie nepriklausomumą mūsų trečiųjų valstybių atžvilgių. Kitas svarbus prioritetas yra bendrijos struktūrų, kurios e, siekia šitų tikslų ir bendrijos skiriamų lėšų šiai sryčiai e, didinimas. Turime galvoti apie naujus finansavimo instrumentus, naujas priemonės, kad galėtume finansuoti įvairius projektus, prisidedančius prie Europos projektų įgyvendinimo infrastruktūrų srityje. Beje, pirmininkas Baroso nesenai yra sakęs, jog Jis beje kalbėjo apie obligacijas eurais ir, ir energetijos e, sektorių. Energetikos sektorius kaip tik e, galėtų eiti į, į tą sritį, apie kurią jisai kalbėjo. Kitas svarbus prioritetas šitos strategijos kontekste turėtų būti susijęs su tinklų tobulinimu ir modernizavimu, nes elektros tinklai čia vaidina esminį vaidmenį siekiant e, labiau naudoti atsinaujinančius energijos e, e, šaltinius bei panaudojant išmanesias priemonės šiame sektoriuje. Ponės Babinskos pranešime apie tai kalbama ir manau, kad tuo bus galima iš tikrųjų svariai prisidėti prie energetinio veiksmingumo tikslų įgyvendinimo. Dabar dėl išorės aspekto energetikos kontekste, manau, kad tai labai svarbus aspektas. Europos parlamentas, mano nuomonė, turėtų pabrėžti šią dimenciją ir be, beje, parlamentas gali savo leisti labiau pabrėžti šį aspektą dėl akivaizdžių priežasčių. ES turi energetikos klausimais kalbėti vienu balsu ir ypač Tai pasakytina apie mūsų santykius e, su trečiosiamis valstybėmis energetikos sektorėje. Mes turime skatinti energijos šaltinių diversifikavimo e, politiką ir vengti vidinės konkurencijos šioje srityje. Aš visiškai sutinku su tuo, kad pietų koridorius yra labai svarbus. Ir mes turėtume skatinti visus projektus, kurie vyksta tame koridoriuje. Ir čia nepakanka sakyti, jog yra labai daug e, projektų ir, ir, ir, ir, ir, ir dėl to jie gali konkuruoti vieni su kitais, kaip tik reikia to vengti. Ir kalbant apie tokias e, valstybės kaip Rusija, mes turime užsitikrinti tiekimo saugumą, bet mes neturime konfliktuoti ar, ar konfrontuoti su trečiosiomis valstybėmis, kurios yra energijos šaltinių tiekėjos. Ir tai tikrai pasakytina ir apie Rusiją. Dėkuoju toliau, ponia Ulfskok. Tack så mycket. Eh, jag ber också eh, om ursäkt för att jag... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš norėčiau atsiprašyti jūsų, kad pavėlavau į papietinę posėdžio dalį. Norėčiau padėkoti poniai Kolarskai Babinskai už puikiai atliktą darbą. Jis beje buvo atliktas per labai trumpą laiką. Kaip šešėlinė e, pranešėja, aš manau, kad dabar iš tikrųjų mums labai palengvėja kompromiso siekimas. Dabar turime gerą pagrindą, o kompromisas iš tikrųjų yra esminės svarbus, jeigu norime pasiekti rezultatų apčiopiamų. Mūsų dabartinėme pasiūlyme vienas svarbiausių aspektų yra susiję su energetikos e, saugumo užtikrinimu. E, Ten taip pat yra nuostatų susijusių su vartojimu, su klimato kaita, su tuo, ką ponas Weberis vadino socialinė dimencija. Aišku, tai yra galbūt ne tiek patrauklus aspektai, pavyzdžiui, energetikos veiksmingumo aspektas, bet jie yra labai svarbus ir mes turime pripažinti, jog e, iš tikrųjų jau yra nemažai padaryta toje srityje, bet turime daryti ir toliau spaudimą valstybėms narėms, kurios iki šiol nežiūrėjo visiškai rimtai į šitos e, dalykus. Mes turime siekti, kad tos valstybės užtikrintų geresnį energetinio veiksmingumo lygmenį. Ir mes turėtume pradėti nuo to, kas yra visiškai realistiška, nuo to, kas e, yra, taip sakant, ranka pasiekiama. Kalbant apie klimato kaitą ir e, tvarumą, man atrodo, jog tai yra be galo svarbus aspektai. Mes tuo nenorime pasakyti, jog turime atsisakyti visų iki šiol naudotų energijos šaltinių ir naudoti kažkokius naujus stebuklingus šaltinius. Paprasčiausiai mes turime apsibrėžti ilgalaikę e, viziją šioje srityje. Antraip e, ta strategija negalės vadintis tikra strategija. Ir ieškodami sprendimo mes neturime uh, apsiriboti šios dienos situaciją. Turime būtinai galvoti apie atsinaujinančius energijos e, šaltinius ir tai, kas atrodė utopiška prieš 20 metų, tampa realybė dabar ir tampa visiškai įprastais dalykais. Todėl galbūt nereikėtų vadinti utopiškais tam tikrų e, dalykų, neturėtume klyjuoti tų e, etikečių ir neturėtume apsiriboti tik tuo, E, kas, e, kas yra šiandien ir dabar. Turime galvoti ir apie ateitį. Kolega kalbėjo ir apie diversifikavimą. Aišku, kad mes turim e, naudoti naujas energijos rušis, turime jas išbandyti. Taip pat e, mūsų e, rūpiai labai svarbus yra tokie aspektai kaip vartojimas, konkurencingumas, e, rinkoje yra įvairiose valstybėse įvairių finansinių galimybių ir lėšų skiriamų šitoms sritims, tačiau kita vertus kai kurios valstybėms e, narėms rankos yra surištos tam tikrų sutarčių pasirašytų su labai dideliais žaidėjais tose e, rinkose. Manau, kad čia reikėtų kaip įmanoma skaidresnės e, situacijos. Ir finansiniai instrumentai turėtų būti naudojami taip, kad nesukeltų pavojaus rinkai arba vartotojams. Europoje energetikos sektoriuje energetikos sektorius susiduria su kai, kuriais, e, su kai kuriamis socialinėmis problemomis, nes yra tam tikrų pažeidžiamų vartotojų ir reikia į tai atsižvelgti, kuomet rengiame strategiją. Tai yra vienas iš esminių aspektų. Na, o kalbant apie e, energetikos apie energetikos rušių derinį, tai būtų klaidinga tokios strategijos kontekste apibrėžti konkretų elgesio modelį valstybėms narėms. Mes negalime to daryti, nes valstybės narės e, nenorėtų to daryti ir tuomet tas veiksmų planas nepasiteisintų. Jeigu jūs panagrinėtumėte dabartinę padėtį nacionalinių lygmenį, tai pamatytumėt, kad brandolin, dėl brandolinės energetikos e, labai skiriasi pozicijos valstybėse narėse. Kai kurios pasisako už, kitos prieš. Vyksta daug diskusijų nacionaliniuose parlamentuose šituo klausimu. Todėl nereikėtų, kad tas strateginis dokumentas įpirštų kokiai nors e, e, valstybei, tai ar kitai valstybei, tuos ar kitus dalykus. Valstybės narės turi pačios nuspręsti, kuriuo keliu eis, ar jos nori vystyti branduolinę energetiką ar ne, pavyzdžiui yra ne tik brandolinė energetika, yra kitų energijos šaltinių ir mes kiek įmanoma turime diversifikuoti tos energijos šaltinius. Dėkuoju. Kolegė Henin. Dėkuoju toliau kolega Henin. Merci, monsieur le président. Eh bien... Pone pirmininkė, be e, kitaip manančių kolegų diskusija būtų neįdomi. Du dalykai elektros e, bendruomenės įkūrimas Europoje ir e, strategijos rengimas e, šioje srityje, energetikos srityje. Mes ne visiškai sutarėme dėl mano minėtų dalykų ir dėl tos bendruomenės, ir dėl strategijos. ES per ateinančius dešimt metų susidurs su labai dideliais iššūkiais, kurie susiję su energetikos e, nepriklausomumu, su tiekimo saugumo, saugumo užtikrinimu. E, su naujų poreikių tenkinimu. Taip pat reikės atsižvelgti į klimato kaitą, į naftos išteklių e, mažėjimą. Ir e, ko gero tie iššūkiai prisidės prie ES galimo fiasko energetikos srityje. Nes e, dabar matom, jog vyksta tokie procesai kaip konkurencija, didėjanti ir kitus procesus matome, dėl kurių e, e, energi, energija branksta. Mes matome, jog ginant privačius interesus yra apiplėšiami mūsų piliečiai ir energetikos deficitas yra padengiamas jų lėšomis. Kita vertus, pramonės požiūrių tai taip pat yra pavojinga, ir tai pavojinga situacija brandoliniai energetikai, nes mes matome, jog kartais yra vykdoma tokia praktika, jog siekiama dirbtinėmis priemonėmis pakelti kainas, atitinkamai veikiant pasiūlą. Ką reikia daryti? Galbūt reikėtų panaikinti visas direktyvas dėl vidaus energetikos rinkos. Galbūt reikėtų renacionalizuoti privatizuotas įmonės, nes tos privatizuotos įmonės turi vieną privalumą. Jos užsima lobistiniais veiksmais komisijos atžvilgių. Reikėtų įkurti taip pat Europos energetiką, kuri užsiimtų įvairių Europos energetikos įmonių bendra e, veikla, bendrai naudojant e, išteklius, nes tai būtų naudinga Europos vartotojams. Äh, Ponas Grupč, manau, kad teisingai ištariau jūsų pavardę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti tokį dalyką. Du elementai man yra ypatingai svarbus šiame pranešime. O šiaip šis pranešimas, aišku, yra labai sudėtingas, nes jis atveria diskusijas iki, e, apie energetikos politiką iki 2020 metų. Tai iš tiesų sunkus uždavinys parengti pranešimą tokiu, tokia tema ir ponia Kolarska Bobinska ėmėsi šio uždavinio. Ir manau, kad jai pavyko parengti puikų pranešimą. E, todėl ir sveikinu pranešėją. Manau, kad pagrindas turėtų būti e, solidarumo nuostatos energetikos politikoje ir jos turėtų atsispindėti tiek Lisabono sutartyje, tiek kitose dokumentuose. Manau, kad turime akcentuoti tą faktą, kad energetikos politika turi tarnauti vieninteliam tikslui. Visų pirma, ji turi tarnauti vartotojams, piliečiams. Ir jeigu mes kalbame apie ES energetikos politiką, e, būtent e, vartotojai yra susi, jie, susidomėję šią politiką, jie laukia jos rezultatų, nes e, jie, tai yra susiję su jų išlaidomis. Taigi tas ryšys yra akivaizdus ir manau, kad tai yra uh, toks pavyzdys, kuris yra mums labai aktualus ir manau, kad būtent Europos parlamentas galėtų čia pasiūsti aišku signalą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką, kad e, spaudimas dėl diversifikavimo, e, energetikos šaltinių diversifikavimo, o taip pat ir e, energijos tiekimo klausimas, pavyzdžiui, Nabuko e, dujotekis ir e, E, suskistintų dujų terminalų statybos klausimai bei alternatyvus energijos šaltiniai e, yra susiję su e, naujų energijos šaltinių paieška valstybėse narėse. Visa tai yra labai svarbus dalykai, svarbios užduotis tenkančios valstybėms narėms ir tai įtakos, aišku, ir pasaulinės diskusijas. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs atkreipėte dėmesį į specifines tam tikrų valstybių narių e, savybės, nes kai kurios iš jų remiasi brandolinė energija, kitos e, akmens anglies e, energija. Manau, kad ne vieno energijos šaltinio negalima, ne, ne vienam iš jų negalima teikti pri, pirmenybės, nes e, visi tie šaltiniai sulaukia kritikos. Tai taip pat yra susiję su mūsų e, diskusijomis. Tačiau energijos šaltinių perorientavimas, ypač elektros energijos srityje, turėtų vykti tam tikrą laiką ir e, pasirūpinti, kad vėliau visuomenė pritartų tiem pokyčiam. Pritarsiu tam, ką pasakė ponas Vidal Kvadras šis pranešimas tam tikrą prasme yra prognozė. Ir manau, kad čia mes neturėtumėm atsisakyti tų pakeitimų, kurie e, yra utopiniai ar opti, pernelik optimistiški, kaip jos paino ponas Vidal Kvadras. Aš tai kaip tik taip nemanau. Manau, kad mes turime atspindėti įvairius požiūrius ir manau, kad e, Manau, kad jeigu atsisakytume tam tikrų pakeitimų, tai tuomet e, e, palengvintume ponios Kolarskos Bobinskos darbą. Taigi, manau, kad turime padaryti viską, kad galutinis darbo rezultatas būtų subalansuotas. Ir norėčiau dar kartą pasveikinti pranešėčių. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį poniai Kolarskai Bobinskai. Prašau. Mm. Bardzo dziękuję, mm, bardzo krótko. E... Dėkoju, labai trumpai, ponė pirmininkė. Na, manau, kad mūsų šios dienos diskusijos tikrai labai vertingas. nes e, kol kas nebuvo daug e, kalbėję apie strateginius tiklus bei ES energetikos ateitį. Na, turime komisijos ataskaitą, na ir ji tikrai gera. Šioje ataskaitoje įvardyti 4 ir 5 svarbiausi tikslai ir manau, kad kai diskutuosime apie energetikos politikos ateities tikslus, galėtume atsižvelgti į tuos tikslus. Nesutinku su tais kolegais, e, kurie teigia, kad jeigu visi sutarsime, tai bus nuobodu. Na, mes turime veikti naujas kliūtis ir labai svarbu tai daryti iš vien. Na, įsigaliojo Lisabonos sutartis ir dabar jau nepriklausomai nuo partijos ar frakcijos priklausomybės, mes mūsų diskusijų metu turime parodyti, kad mums labai svarbu sukurti bendrą energetikos strategiją. Ir energetinę ateitį būtent ir parodė šios dienos diskusijos. Na, galiausiai pranešimas bus kompromisas, bendro darbo vaisius. Ne, ir pranešimo projekte kalbama ne vien tik tais apie energetinį solidarumą, bet taip pat e, kalbama e, kompromisus ir apie e, vartotojų interesus ir kompromisuose šie klausimai ir aspektai bus dar labiau išplėtoti. Na, tikrai svarbu visą tai. Nu, kai dėl brandolinės energetikos. Tai aš manau, kad čia reikia kažkokio tai junginio. Mikso. Na, kai kurie kolegos teigia, kad valstybėse narėse situacija skiriasi ir reikia į tuos skirtumus atsižvelgti. Yra valstybių narių, kurios gan lietai pereina nuo energetikos gaminamos iš akmens anglės prie kitų energijos šaltinių. Taigi labai svarbu, kad būtų energijos mišinys, energijos rušių derinys, svarbus energetikos politikos pagrindas Ir tai minima tiek komisijos ataskaitoje, tiek ir savo pranešime aš tai išplėtoju. Ir tiesą sakant, mes bandome pasiekti tai, ko likščiol dar nepavyko pasiekti. Taigi mes norime sinergijos tarp vidinės ES politikos energetikos rytyje ir išorės politikos. Jeigu mes norime kurti bendrus tinklus, bendrą energetikos rinką, tai Manau, kad e, reikėtų daugiau dėmesio skirti išorės aspektams. Taigi, manau, kad bendradarbiavimą tęsime. Dėkoju pastab, už pastabgas, dėkoju už išsakytas mintis ir dėkoju už diskusijas. Pirmininkas. Na, du dalykai. Šiek tiek užtrukome ties šiuo pranešimu ir dabar turime šiek tiek paskubėti. O antra, aš leisiu savo irgi dvi, tris pastabas kolega. Tomas e, jau išėjo, tačiau jis konkrečiai mane paminėjo, todėl jaučiuosi įsipareigojęs pasisakyti. Na, mano e, pakeitime kalbama, mano pakeitimas, ne, kaip pakeitime nekalbama apie konkurencijos vilkinimą ar sustabdymą. Man mūsų pakeitimo mintis yra tai, kad labai svarbu pasirinkti tinkamą laiką, kada nustatytume, kad situacija pasikeitė. Tiesą sakant, manau, protinga būtų pirmai gyvendinti tai, kas buvo nuspręsta, tada pasižiūrėti, kaip keičiasi dėl to pasikoja tikrovė ir tik tais tuomet priimti naujus sprendimus dėl pokyčių. Nes uh, 2012 metais bus atitinga pasakyta, tai kaip viskas pasikeitė valstybėse narėse. Mes tiesiog turime palūkėti, kaip viskas klostėsi valstybėse narėse, įvertinti padėtį ir tuomet daryti sprendimus. Tai būtų logiška ir tinkama. Ir praeitą, per praeitą posėdį dėl to labai ginčijomis. Ir, ir su komisija teko pasiginčyti. Na ir antra pastaba patikslinimui ir paaiškinimui. Visi tie, kurie pasisakė dėl brandolinės energetikos, nenori nurodyti, kaip sakė kolegė Usko, kad dabar visos valstybės narės turi plėtoti e, brandolinę energetiką. Lygiai taip pat mes negalime nurodyti valstybėms narėms, kad jos savo energiją gautų iš akmens anglės ar iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Na, energijos atsinaujantis energijos šaltiniai, aišku, yra kitas dalykas ir jis yra sudėtingas. Tačiau dėl brandulinės energetikos, ir čia teisingai viską pasakė ponas Voboda, na, mes turime aiškiai pasakyti, kad valstybės narės turi turėti galimybę naudotis brandulinę energetiką, tačiau tai tikrai nėra kažkoks primiktinas parlamento raginimas ar kažkas primesto. Ir manau, kad kolega Svoboda būtent taip viską turėjo galvoje. Dabar penktasis darbo atverkės punktas. Pagal jį kalbėsime apie e, bendrosios gaminių saugos direktyvos peržiūrą rinkos priežiūrę. Ir dabar suteiksiu žodį kolegai Lara Komi, kurie teko gerokai palūkėti. Prašau. No, no, eccomi. Grazie, Presidente. Eh, inizi... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiandien mūsų komitetas pradeda darbą dėl, šitos, dėl šito pranešimo savo iniciatyvą dėl e, bendros gaminių saugos direktyvos peržiūros ir rinkos priežiūros. Tai yra proga pirmą kartą pasikeisti nuomonėmis ir noriu trumpai pristatyti kontekstą. Ši direktyva dėl gaminių saugos, tai yra 95-2001 e, 2001 metų, pasibaigė praeitų metų sausio mėnesį. Europos komisija 2009 metų sausio mėnesį paskelbė ataskaitą apie šitos direktyvos įgyvendinimą ir taip pat ten buvo išanalizuoti pagrindiniai sunkumai, kurie iškilo. Šitos direktyvos perkelimas valstybėse narėse e, vyksta ne visiškai vienodai įvairiose valstybėse narėse, todėl reikėjo pakoreguoti kai kurios aspektus įvairiose valstybėse narėse. Buvo taip pat identifikuotos tam tikros problemos gyvenimo srityje, kurios be kitako buvo susijusios su kai kurių produktų uh, E, pavojingumu. Iškilo taip pat problemų dėl e, tam tikrų nuostatų e, ratifikavimo ir gyvendinimo. Komisija turi taip pat patikrinti e, peržiūros kai kurios aspektus. 40 straipsnis direktyvos numato, e, jog iki 2013 metų turi būti parengta ataskaita apie rinkos priežiūrą. Dabar norėčiau nurodyti tuos aspektus, kurie kelia daugiausiai problemų. Visų pirma, kriterijai, kuriais remiantis galima nustatyti, ar produktas yra saugus, gaminys saugus ar ne. Trečias straipsnis direktyvos kaip tik aprašo tą patikrinimą. Toliau kitas aspektas yra atsekamumas. Šiuo klausimu manau, kad būtų visiškai e, tikslinga ir vėja direktyva numato penktajame straipsnėje prievolę gamintojams pateikti būtiną informaciją, kad būtų užtikrinamas atsekamumas gaminio ir gaminio kilmė. Tad turi būti nurodomas, ir, gam, nu, nurodomas gamintojas e, produkto ir labai svarbu kad vartotojas turėtų absoliučiai visą būtiną informaciją apie gaminį. Kitas aspektas - prievalė pranešti 11 direktyvos straipsnės. Valstybės narės turi ratifikuoti Europos komisijai galimas priemonės, kuriamis siekiama apriboti arba uždrausti pateikimą į rinką ar naudojimą tų produktų, kurie laikomi pavojingais. Toliau e, kitas procedūrinis aspektas yra numatyta procedūra. Tais atvejais, kuomet tas ar kitas gaminys kelia pavojų sveikatai, 13 direktyvos straipsnis. Valstybėse narėse šitais aspektais yra dar skirtumų įgyvendinantas nuostatas, todėl direktyvos peržiūra yra absoliučiai būtina ir reikia rasti bendrų sprendimų šituo požiūriu ir Europos komisija ir e, valstybės narės turi veikti vienodai šioje srityje. Kiti du aspektai, kurias būtina atsižvelgti, yra tokie. Pirmiausiai, direktyva numato rinkos priežiūros sistemą, tą RAPEX sistemą ir tai yra be abejonės puikus instrumentas, puikiai priemonė, kurią gali naudoti vartotojai ir turi naudoti vartotojai, norėdami įsitikinti, ar gaminiai yra saugus ar ne. Kitas aspektas yra standartizavimo sistema ir e, įgaliojimai, e, kurių reikalauja Europos komisija iš atitinkamų e, struktūrų šiame sektoriuje. EPP pranešėjas kaip tik tai yra pateikęs pranešimą dėl uh, gairių ir dėl ateities e, e, standartiz ir dėl standartizavimo įvairių aspektų ateityje. Aš taip pat norėčiau pridurti štai ką. Mes turėtume vengti dubliavimuose E, šiame kontekste. Žinome, kad e, problemos galbūt ir yra skirtingos, tačiau yra ir tam tikrų sąlyčio taškų. Pavyzdžiui, žaislų direktyva siekia tam tikrų tikslų savo srityje, tačiau yra sąsajų ir su e, gaminių e, saugumu. Todėl turime vengti dubliavimuose ir įvairių neiškumų ir į tai turi būti atsižvelgiama peržiūros e, kontekste. Būtent todėl reikia siekti didesnio paprastumo, ypač e, galvojant apie mažas ir vidutinės įmonės, joms suteikiant galimybę gaminti tokius gaminius, kurie būtų saugus ir tuo pačiu saugos testai neturi kainuoti per daug toms įmonėms. Kitas dalykas, reikia užtikrinti, kaip jau sakiau anksčiau, vienodą teisės nuostatų įgyvendinimą. Kadangi kadangi kontaktuoju ir su kitais e, šešėliniais pranešėjais, tai esu pasirengusi keistis informaciją, kad būtų patobulintos e, šio dokumento nuostatos. Dėkoju. Ir dėkoju Jums už tai, kad trumpai pristatėte savo pranešimą. Toliau kolega Butikofer, dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip šešėlinis pranešėjas, aš norėčiau uh, iškelti keletą aspektų. Mūsų frakcijai labai svarbus yra penki aspektai. Visų pirma, reikia išsiaiškinti, kodėl rinkos priežiūra neveikia veiksmingai, kokios yra to priežastis ir ką būtų galima padaryti, kad galėtume pagerinti situaciją. Toliau antras dalykas Mes esame už nepriklausomą sertifikavimą, kurį atliktų trečioji šalis. Toliau trečia, mes norime kalbėti apie geresnį atsekamumo principą, kalbant apie produktus, ypač kalbant apie pavojingus produktus. Ketvirtas dalykas, mes manome, kad dar reikia daug nuveikti, kad ANEC ir BEUC e, pateikė savo publikacijas apie tai, kaip reiktų veiksmingiau veikti e, tokių produktų atveju, kurie kelia grėsmę sveikatai. Taigi manau, kad šioje srityje dar reikia e, daug nuveikti ir čia mes turime kalbėti apie standartizavimo procedūras, kurios neturėtų užtrukti per nelik ilgai. Toliau penktas dalykas, kalbant apie standartizavimą, mes jau nagrinėjome šį klausimą, taigi mūsų frakcija būtų už tai, kad mes įvestume greitesnį standartizavimo procedūrą, kad nebūtų, nereiktų taip ilgai laukti. Dėkoju, sako pirmininkas, ar komisija norėtų ką nors paaiškinti šiuo klausimu? jeigu ne, tai tuomet šiandienos diskusijas galima baigti, nes šią, šią temą dar nagrinėsime vėliau ir e, skelbiu šeštą. Darbo tvarkės punktą tai yra naujoviškas finansavimas pasaulinių ir Europos lygmenių. Už šios temos autorius yra ponas Marinesko. Taigi suteikiu jam žodį. Comisia Europeană propune trei domenii pentru care trebuie găsite. Dėkuoju, Europos Sąjunga siūlo tris sritis, kuriuose reikėtų naujoviškų išteklių. Tai yra klimato kaita, inovacijos ir finansiniai iššūkiai. Tuo turi būti siekiama užtikrinti finansinį stabilumą ir tuo pat metu skatinti ekonomikos augimą. Aišku, jeigu siekiama vien tik tai finansinio stabilumo, tai gali turėti ir neigiamų tam tikrų pasmė, e, pasiekmių vidutinės sėkmės laikotarpių. Turi būti galvojama ir apie aplinkosaugos tikslus, viena vertus apie e, CO2 emisijų mažinimą, kita vertus e, apie e, viešųjų pajamų e, didinimą bei atitinkamas e, fiskalinės paskatas Mes žinome, kad ES susiduria su krize. Vienas iš galimų sprendimų būtų energetikos veiksmingumo pridėjimas komisijos išvardytose trijose srityse. Manau, kad e, siekiant išeiti iš krizės, investicijos į infrastruktūras yra labai svarbus dalykas. Uh, mokesčių koordinavimas valstybėse narėse, mokesčių dėl anglės dvideginio išmetimo koordinavimas. Tai, aišku, gali dubliuotis su emisijų kvotų prekybos sistema. Čia reikėtų pagalvoti ir apie tuos sektorius, kurie nepatenka į e, emisijų kvotų prekybos e, sistemą. Dalis lėšų, kurios gaunamas iš šitų mokesčių, turėtų būti panaudojamas e, energetikos infrastruktūrų tobulinimui. Komisija turi taip pat nagrinėti apie kitų ES e, lėšų panaudojimo aspektus. Mokesčiai šioje srityje neturi mažinti ES konkurencingumą. Kodėl negalėtume taip pat čia galvoti ir apie euro obligacijų, euro bonds panaudojimą? Kolegė. Dėkoju, toliau kolega Rodė. Dėkoju. Na, iš esmės palaikau ponios pono Miresko parengtos nuomonės projektą, iš tikrai gan suderintas ir tiesą sakant atspindi e, svarbius aspektus susijusius su CO2 apmokestinimu. Aš neprisi, nesipriešinu pagrindiniam principui, tai yra tam, kad būtų panaudotos mokestinės sistemas, tam, kad būtų perimta nuo iškasinio kūro prie kitų kūro rušių. Tačiau reikia atsižvelgti į konkurencingumo aspektus, kurie iškreiptų, būtų iškreipyti, jeigu būtų taikoma CO2 apmokestinimas. Na ir pajamų, mokesnių pajamų klausimas reiškia ne vien tik tai, kad bus sukurti nauji principai, bet tai tikrai bus problemiški principai. Mano manimu būtų labai sudėtinga pasiekti, kad taryba tam pritartų. Tai yra, kad e, pajamos iš e, mokesčių, iš tam tikrus dalykus būtų skirti konkretiems dalykams. Na ir dabar keletas pasabų dėl finansinio stabilumo bei papildomo finansavimo poreikio. Šie du dalykai visiškai nesusijęs su hartija. Tai yra visiškai skirtingos priemonės, kurios yra panaudojamos, kai kalba eina apie finansinį stabilumą bei e, būdus atrasti papildomų įplaukių šaltinių į biudžetą. Aš manau, kad e, šie du dalykai turėtų būti paminėti šiame dokumente. Pone Fox, prašau. Dėkuoju. Dėkuoju už tik žodį dėl šio klausimo. Kaip žinote, esu ir ekon komiteto narė. Taigi, būtent šios rytėje galbūt galėčiau uh, supažindinti komitetą su e, tuo, kas buvo pasakyta dėl finansavimo ekon komitete. Na, visiškai aišku, kad Europos Sąjunga e, turi finansuoti infrastruktūrą siekiant 2020 strategijos tikslų, ne vien tik tais energetikos, bet ir skaitmininės ekonomikos srityse, o taip pat ir mokslinio tyrimų bei uh, naujovių srityje ir kadangi aš anksčiau dirbau projektų vykdymo srityje, buvau atsakinga už finansavimą, tai aš manau, kad reikėtų viešuosius ir privačius pinigus e, panaudoti veiksmingiau tam, kad būtų finansuojami dideli infrastruktūros projektai bei e, kiti projektai. Vakar komitete vyko klausimas su IBM Na ir norėtųsi, sužin... gal... turime galimybę sužinoti, ką komisija galvoja apie euro obligacijas arba projektų obligacijas. Na, na mes nesužinėme daug detalių, tačiau sužinome, kad IBM žvelgia į Europos komisiją ir tikisi, kad ateityje vietoj 1 procentų e, bus iki 20 procentų skirta tokiams priemonėms finansuoti. Na ir finansuojant infrastruktūros projektus reikėtų finansuoti ir specialių spek, spec, transporto priemonės skirtas specialiams tikslams ir čia reikėtų patritraukti ir investuotojus. Tačiau būtų, na ir čia tai reikėtų panaudoti ir e, finansuoti ir saugos infras, technologijas. Na ir buvo visiškai aišku, kad, kad, e, finans, kad būtent uh, kadangi finansavimo priemonės buvo panaudotas neteisingai, tai ir sukėlė uh, e, finansinė krizė. Taigi reikia paraginti tiek viešuosius, tiek ir privačius investuotojus tinkamai investuoti ir tai turėtų būti tinkamai kontroliuojama. Aš siūlau pakeitimą, kuriame būtent ir siek, siūlome įsigilinti šios klausimus. Na ir taip pat struktūros turi būti skaidrios, taip pat turėtų būti gairės skaidrios, taip pat e, netinkamo valdymo ištyrinimas, e, stebėsena ir taip pat demokratinė atsakomybė, nes esu nustebusi lygiai taip pat greičiausiai kaip ir jūs. E, išklausius IBM ataskaitos apie projektus tinkamai nepasikonsultavus su parlamentu. Taigi tai yra didelė sritis susijusi su energetikos, bet ne vien tik tais infrastruktūros finansavimu. Tai įdomis sritis ir būtų įdomu sužinoti ir pramonės komiteto E, nuomonę dėl šių investicijų, dėl CO2 kreditų, tai mūsų, mano šalis kaip ir kitas palaiko CO2, uh, e, turi CO2 mokesčius, tačiau nepalaikome jo mo, ES lygių. Aš manau, kad e, geriausia tai keistis geriausios praktikos pavyzdžiais tarp valstybių narių, nebūtinai nu, viską sutvarkant Europinių lygių. Ačiū. Dėkoju. Dar yra keturi kolegos norintys pasisakyti. Norėčiau jūsų visų paprašyti kalbėti kiek įmanoma trumpiau, nes turime išnagrinėti dar kitus darbo atvarkės punktus. Pona Žado. Merci, Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti kolegą Marinesku už pranešimą, parengus tokį pranešimo projektą. Keletas komentarų. Mes be jokios abejonės pritarėme pranešėjui, jog reikia plačiau taikyti mokestį e, emisijų ir, ir panaudoti tinkamai tas lėšas. Mes turime, aišku, siekti tinkamas pusiausvyrus, reikia harmonizavimo ir koordinavimo veiksmų. Tai yra tikslas, tačiau jeigu valstybės narės nori e, greičiau pasistumėti į, į priekį toje srityje, jos turi galėti tai daryti, jeigu jos tikrai nori imtis iniciatyvos toje srityje. Tai mes taip pat esame parengę pakeitimo projektą dėl direktyvos peržiūros dėl direktyvos dėl energetikos apmokestinimo ir čia taip pat yra galimybė pakeisti e, tam tikrus turinio dalykus susijusius su, e, e su šitais dalykais ir e, galimybė taip pat rasti kitų finansavimo šaltinių. Toliau e, emisijų, e, emisijų kvotų e, prekyba. Man atrodo, jog čia būtų svarbu priminti, taip pat kai kurios peržiūros aspektus e, susijusius su aukcionais. Ir čia aišku kyla klausimas apie e, paskirstimą e, už, už dyką. Man atrodo, jog tai nėra pati geriausia sistema. Kita vertus, iškyla rizika sumažinti konkurencingumą bei rizika, jog gali patekti daugiau emisijų į aplinką, tad e, reikėtų čia taikyti įvairius mechanizmus bei sistemas, kurios apsaugotų Europos įmonės, bet būtent tas, kurioms iškyla e, pavojus siekiant ambicingų tikslų ES lygmenių klimato kaitos rytyje. Toliau e, naujoviškas finansavimas. Mes žinome, kad yra e, labai daug lėšų leidžiama iškastiniam kūrui, reikėtų e, mažinti šį finansavimą, to reikalauja taip pat G8. Ir galiausiai komisija, Europos Sąjunga įtrauks aviaciją į kvotų rinką, tai leis taip pat padidinti aukcionų pajamas tiek ETS srityje, tiek ir tarptautinių sustarimų kontekste. Taip pat galbūt bus įmanoma integruoti ir jūrų transportą, nes tai taip pat leistų papildomai e, gauti finansavimo šaltinių. Dar kartą dėkuoju. Dėkuoju toliau kolega Padar. tänan arvamuse koostajat heade ettepanekute eest ja nõustun suurema osa ettepanekutega. Na, mes palaikome nuomonę, gerus pasiūlymus daugumą sutinku, kas siūloma, tačiau turiu ir savo ruoštų pasiūlymų. Mūsų politinė frakcija kalbėjo apie CO2 apmokestimą ir aš manau, kad komisija turėtų įvertinti tokio mokesčio poveikį ir tuomet siūlinti Europinį CO2 mokestį. Na, ir, pre, ir manau, kad toks mokestis bei priekybos emisimis sistema vieni kitam neprieštarautų, vieni kiti papildytų. Na, 2008 metais patvirtinta strategija numatytas ir ben, pastangų dalymasis. Taigi aš manau, kad europinis CO2 mokestis leistų valstybėms narėms pasiekti bendrų įsipareigojimų. Jeigu mes suderintume europinį metodą požiūrį ir jeigu e, įvestume teršės moką principą ateityje, tai tuomet tai mums padėtų sumažinti mokesčius kitoje srityje, sumažinti darbo kaštus ir tai padidintų ES konkurencingumą. Sutinku su nuomonės autoriumi dėl to, kad reikia susitelkti koordinuotą požiūrį, nes jis duos didžiausios naudos ES. Tačiau kita vertus mes neturėtume bausti tų valstybių narių, kurios jau ėmėsi savos iniciatyvos. Aš ketinu pateikti kai kurių pakeitimų, pavyzdžiui, dėl Europos žaliųjų obligacijų, nes e, tokios obligacijos skirtos konkrečioms specifinėms problemams spręsti. Taip pat įsigilinau ir Europos žaliųjų banko mintį. Yra ir kitų svarių minčių, kurios leistų rasti naujoviškų finansavimo metodą. Ačiū. Dėkuoju toliau kolega Kelly. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš nesu komiteto narys, esu pakaitinis narys, taigi dėkoju už tai, kad suteikite man žodį, tačiau aš norėčiau būti šio komiteto nariu ir tikiuosi, kad taip atsitiks. Norėčiau pasveikinti ir padėkoti ponui Marinesku už jo pranešimą, už pastabas, tai tikrai viskas labai logiška. Na ir pagrindinis žodis yra naujoviškas. Uh, Na, mes neno, negalime uh, viską tęsti taip, kaip šiol, likščiol ir tikėtis naujų rezultatų. Taigi naujoviškumas yra svarbus dalykas ir reikia padaryti kai kurių dalykų. Pirmiausia, reikia įtikinti valstybės narės ir apskritai piliečius dėl to, kad reikia didesnio finansavimo Europos Sąjungai ir yra priemonių, kurioms labai priim, pritarima visa Europos Sąjunga, pavyzdžiui, kova su klimato kaita, apie tai kalbėjome jau taip pat Europinių tinklų kūrimą, energiją iš atsinaujančių šaltinių. Ir visą tai atsižvelgiant į mm, krizę ir pamokas, iš kurias pasimokime iš to, taip pat turime atitinkamai atsižvelgti ir bankininkysės sektorių. Taigi tikrai pritariu visoms šiams priemonėms, tačiau signalas turi būti visiškai aišku, e, kad kol kas 0, jeigu yra skirma 0,2 procentų viso ES biudžeto, tai galimybės tikrai yra labai ribotas. Ir čia reikia tikrai ką nuveikti. Ponas Marnesko nurodė, ką galima ir kur nuveikti. Na ir tikriausiai europinės obligacijas mintis bus labiausiai primtina šiuo metu. Taigi, manau, kad reikia tęsti šį procesą, galvoti apie jį ir kiek įmanomai paspartinti. Dėkuoju. Danke. Dėkoju toliau kolega Rubik. Äh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiuo laikotarpiu finansavimas yra iš tiesų svarbus dalykas, todėl norėčiau padėkoti ponui Marinesko, nes jis savo pranešime e, iškristalizavo tikrai labai svarbes mintis, ypač kalbant apie CO2 apmokestinimą. Manau, kad e, tokie aukcionai, jų rezultatai turėtų būti panaudoti tam, kad būtų pasiekta tam tikrų tikslų ir tie mokesčiai bus, susi, bus taikomi e, pramoniai, tačiau turėtume e, žiūrėti, kad ne, nesugadintume mūsų pramonės konkurencingumo. Taip pat mes neturime apmokestinti e, galutinio vartotojo, nes jeigu jie apmokestinsime, tai, apmokestinsime, tai tuomet mokės visi. Manau, kad pagrindinis mūsų tikslas būtų CO2 e, emisijų sumažinimas ir e, CO2 apmokestinimo įvedimas, e, tačiau jis turėtų būti toks, kad tuos mokesčius mokėtų ne tik ES įmonės. E, toliau kitą galimybę finansavimo aš matau švesniuose vertybiniuose popieriuose, e, nes manau, kad čia turime e, siekti skaidrumo šioje rinkoje ir manau, kad e, tam tikri mokesčiai padėtų stabilizuoti finansų rinką. Dėkuoju toliau, ponė Grostet. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Rytoj mes kalbėsime apie Europos pramonės politiką ir neišvengiamai turėsime kalbėti apie finansavimą ir naujovišką finansavimą. Būtent šitą temą dabar diskutuojam. Tai svarbus dalykas, nes žinome, kad Europos biudžetas, ES biudžetas nedidėja ir nenumatyta artimiausioje ateityje jo didinti. Todėl mes turėtume apibriežti savo prioritetus šioje srityje. Ir čia mes taip pat turime elgtis. E, naujoviškai ir turime logiškai elgtis. Beje, taip ir yra sakoma e, pranešime. Aišku, mes negalime siūlyti šitų dalykų nacionalinių lygmenių, nes tuomet e, būtų neįmanoma kalbėti apie bendrą pramonės politiką ir būtų daug skirtumų nacionalinių lygmenių, nes nebūtų susitarta dėl bendro finansavimo metodo. Tačiau mes turime stiprinti Europos ekonomikos konkurencingumą ir galvojant apie mokestį anglės dvideginio, tai e, ir, ir, ir jį panaudoti, tai yra įdomi mintis ir manau, kad reikia skatinti Europos komisiją giliau e, nagrinėti šį aspektą. Jeigu mes e, to negalėsime daryti, tai reikės ab, abipusiškos politikos tuomet nes e, neišvengiamai tos priemonės, kurios taikomas anglės dvideginiui, turės tam tikrą poveikį, bet tik tuomet, kai bus įmamas analogiškų priemonių tarptautiniu mastu. O jeigu to nebus daroma, tai bus neįgiamas poveikis mūsų konkurencingumui. Ir turime į tai atsižvelgti ir turime nagrinėti ši, šios aspektus ir manau, kad čia gali kilti įdomių minčių, nes tai yra susijęs su Europos e, ekonomika ir su Europos pramonės politika. Dėkuoju toliau, ponas Marinesko. Labai dėkuoju, ponė pirmininkė, keletas trumpų pastabų. Iš mano pusės dėkuoju kolegams už komentarus. Na ir dabar trumpai dėl. Uh, dėl principo. Na, e, žinau, kad dėl jų vyks didelis e, diskusijos, nes tiesą sakant, valstybės narės norėtų pasilaikyti pinigus e, savo biudžete ir paskirstyti juos pagal pa, savo nuožiūrą. Pateiksiu vieną pavyzdį. Tarkim, jeigu bus įvestas mokestis už CO2 emisijas e, lėktuvams, Tai ir nebūtų teisinga dalį tų iš to gautų lėšų panaudoti e, naujų motorų kūrimui, kuris leistų sumažinti, kurie apsinaudotų mažiau benzino ir kerosino ir būtų mažesni CO2. Man atrodo, mano manimu, tai yra teisinga. Na, šiaip dėkoju ir dėkoju už pastabas. Merci beaucoup. Das zur Information. Dėkoju. Dar viena pastaba. Iki spalio 12 dienos galime pateikti pakeitimus. Na, o dabar kitas darbo tvarkės punktas, tai yra septintas darbo tvarkės punktas. Garsus klausimas ES ir Korejos Respublikos laisvosios priekybos susitarimas. Ir pranešėjas yra ponas Daniel Kaspari, prašau, suteikiu jums žodį. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. 2007 metais taryba įgalino Europos komisiją pradėti dėrybą su Kinijos liaudės Respublika e, dėl laisvosios priekybos susitarimo, e, su Korejos, atsiprašau, Respublika su, e, dėl laisvosios priekybos susitarimo. Pagal Lisabono sutartį parlamentas įgavo naujas kompetencijas užsienio politikos rytyje, tai reiškia, kad ši su sutartis kaip, pirmo, pirmoji, kaip pirmasis prekybinis susitarimas turi būti patvirtintas e, Europos parlamento. Aš nenoriu paneigti to, kad užsienio prekyba ir eksportai yra e, svarbus ekonomikos augimo šaltinis, nes šiuo metu visos eksporto įmonės e, kūrė apie 10 procentų darbo vietų, o kai kuriuose regionuose net 50 procentų darbo vietų yra priklausomos nuo eksporto. Europos BVP, taip pat kaip ir Korejos BVP, auks ir eu, kore, Korejos eksportas išauks 82 procentais, o Europos eksportas į Koreją 38 procentais. Kalbant apie pramonės prekes ir e, žemės ūkio prekes, e, jų muitų mokesčiai sudaro 1,6 milijardus eurų per metus, taigi tai yra labai svarbis rytis Taigi, man atrodo, kad yra labai svarbu, kad Europos parlamentas teigiamai vertintų šituos e, su, susitarimus ir manau, kad visos pram, pramonės šakos teigiamai vertina šitą laisvosios priekybos susitarimą yra vienintelė, vienintelis sektorius, e, kuris mato tam tikrų problemų, tai yra automobilių dalių gamintojai. Ir e, tam, kad atspindėtume šio sektoriaus susirūpinimą, mes e, pasiūlėme tam tikras specifines nuostatas. Taigi, manau, kad čia galėtume taikyti tam tikrus apsaugos mechanizmus, tam tikras kvotas ar atitinkamą muitų sistemą. Taigi esu įsitikinęs, kad šis pranešimas, kurį jau parlamentas nagrinėjo pirmo svarstymo metu, kad jis atsižvelgia į visą automobilių pramonę susirūpinimą. Dabar mes turime ratifikuoti priekybos susitarimą ir aš siūlyčiau taip pat kaip ir kiti atsakingi komitetai ratifikuoti šį sustarimą. Na, o kitas etapas bus apsaugos nuostatų įgyvendinimas ir mes pabandysime dar pirmojo svarstymo metu rasti sprendimą šiam klausimus. Yra parlamento pozicija, kuri yra dėrybų pagrindas ir tikiuosi, kad dėrybos dėl šio susitarimo baigsis dar šiemet. Ačiū. Um, Ponas Keli nori pasisakyti, prašau. Dėkuoju ponui Kasperui iš puikų darbą ir turiu klausimą. Jūs minėjote kolektyvinę naudą, duot, kurios turėtų pramonė ir žemės ūkio e, sektorius e, sudarė šį susitarimą. Na, bejoju, ypač kai, gal, ypač kai galvoju apie žemės ūkį. Uh, Na, tai tikrai jautrus klausimas diskusijose su uh, visa sostinėmis. Taigi gal reikėtų sustelkti tik vieną iš jų, arba į pramonę, arba į žemės ūkį. Marinescu. Dėkuoju toliau kolega Marinescu. Domnule e, președinte, sunt absolut de acord cu tot ce a spus colegul. Dėkuoju, ponia pirmininkė, visiškai sutinku su to, ką sakė ponas Kasparys. Sutinku ir su tuo, kad šitas sustarimas sukėlė daug diskusijų, ypač automobilių pramonės sektoriuje. Aišku, jog mes neturim daug ką pasakyti šito klausimu, tai yra tik tai e, konsultacinė pobūdžio nuomonė ir mes neturime jokios galimybės e, pakeisti tą susitarimą. Bet e, kaip ten bebūtų, aš norėčiau, jog mes e, galėtume sustiprinti ES Europos parlamento nuomonę. Ir kad galėtume vis dėlto numatyti tokias priemonės, kurios leistų mums apsisaugoti, jeigu importas tam tikrose sektoriuose labai smarkiai padidėtų, turiu galvoje, e, maža litražius automobilius. Taip pat aš manau, kad Europos komisija turėtų pateikti e, pateikti įrodymų, jog nebus e, taikomi kažkokie papildomi apribojimai ES automobilių, pavyzdžiui, eksportui į e, tą šalį, kad nebūtų ne tarifiniai barjerai taikomi e, mums. Dabar deramasi dėl naujos sutarties tarp Junktinių valstybių ir Korejos ir reikėtų mums siekti to, kad visi, e, visos lengvatos, dėl kurių susidarys amerikiečiai, e, taip pat būtų taikomas ir mums. Dėkuoju, pane Ford. Tiesą sakant, tai, ką ketinau sakyti, jau pasakyta. Na, Tai vienas iš e, kelių laisvos prekybos sustarimų. Ir visiškai sutinku, kad tikrai jis duos naudos ir reikia pasirūpinti, kad tai būtų pasaulinis turimas ir kad ne, nauda neapsiribotų vien tik tais mumis ir JAV. Na, jūs minėjote parlamento vaidmenį, tikrai keistoka, kad mūsų tik tais konsultacinis vaidmuo. Dėkingas su kolegoje Stodai, kuris yra e, atsakingas kitame komitete ir ten yra nustatomi saugikliai pramonėje. Ir man keistoka, kad girdėti iš mm, automobilių pramonės apie šios klausimus, nes tiesą sakant, tie, kurie norėtų perkelti gamybą boslinės į kitos jurisdikcijos šalis, tai tai gal tikrai būtų naudos ir to mes ties toli, toli gražu nesiekime. Tai turi būti konkrečiai apčiopiamas e, naudos. Ir taip pat turėtų būti pašalinti tiek tarifiniai, tiek ir netarifiniai barjerai. Na, tai buvo minėta jau dabar ir bus kalbama apie tai ir ateityje. Taigi parlamentas turėtų labai atidžiai viską sekti, kad būtų Europos pramoniai suteikti saugikliai ir kad e, visa tai e, jie būtų įgyvendinti greitai, jis būtų pasinaudota greitai reikalą esant ir aš tikiuosi, kad tekstas būtų atitinkamai e, pakeistas. Ačiū. Kolegė Gaspar nochmal. Dėkoju, kolega Gaspar. Aš trumpai atsakysiu į klausimus. Pirmasis klausimas buvo susijęs su žemės ūkio sektoriumi. E, toje, tame sektoriuje yra mažinami muitai, taigi e, taip pat yra mažinamos ir netarifinės kliūtis žemės ūkio produktai, produktams. Pavyzdžiui, e, Pavyzdžiui, ta, e, tuo metu, kai įsigalios šitas susitarimas, alkoholiui nebus taikomos, taikomi muitai. Taigi, manau, kad iš to pasipelnys, pavyzdžiui, vindariai. E, taip, iš tiesų mes negalime pakeisti šito susitarimo ir galime tik pasakyti taip arba ne, tačiau man atrodo, kad, e, kaip, kad tai yra taip pat svarbu, kai prasidėjo dėrybos. E, dėl šio susitarimo dar nebuvo Lisabono sutarties, tai tuomet mes iš vis neturėjome jokių galių, o dabar mes e, kaip. E, e, tuomet dar prieš prasidant dėryboms mes, Europos parlamentas, parengėm pranešimą ir visuomet teikiame nuomonės dėl dėrybų. Ir dabar pažvelgus į susitarimo tekstą galima pamatyti, kad nėra susitarime e, ne vieno punkto, kuriame nebūtų remiamasi parlamento rekomendacijomis. Ir toliau kitas dalykas yra, taip pat yra svarbu tai, kad parlamentas dabar turi kažkokių galių. Dėl apsaugos mechanizmo aš esu įsitikinęs, kad Europos parlamentas pirmojo svarstymo metu priėmė tinkamus sprendimus dėl šio klausimo ir manau, kad e, mes tokiu būdu padėsime automobilių gamintojams ir tokiu būdu sustabdysime e, srautą automobilių detalių pagamintų Korejoje. Tačiau kita vertus yra dar ir kitų apsaugos priemonių ir aš tikiuosi, kad tie, tos apsaugos priemonės pasitvirtins praktikoje ir manau, kad lakmuso e, popierėlis tai bus tam tikras ir manau, kad korejiečiai savo, savo požiūrių taip pat atsisakys tam tikrų netarifinių kliučių. Kalbant apie dėrybas, reiktų dar pabrėžti delegacijos santykiams su Koreja indėlį į tas dėrybas. Ir manau, kad korejiečiai jau dabar supranta, kas mums yra svarbu. Ir manau, kad taryba taip pat supranta Europos parlamento svarbą ir kad e, tas laisvosios priekybos sustarimas įsigalios ne kitų metų pradžioje, o tik Liepos pirmą dieną. Taigi, manau, kad mes dar turime galimybės daryti spaudimą Korejai ir pažiūrėti, kaip ji susidaro su CO2 emisijų mažinimu. Taigi, čia svarbus dalykas yra netarifinių kliučių pašalinimas ir tai bus, kaip jau minėjau, tam tikras lakmuso popierėlis. Atsakingas komitetas siūlo ratifikuoti šį susitarimą Ir manau, kad pagrindinis dalykas yra pasiekti to, kad apsaugos mechanizmai įsigaliotų tuo pačiu metu, kai įsigalios ir laisvosios priekybos susitarimas. Dėkoju, sako pirmininkas, daugiau norinčių pasisakyti nėra. Tai tuomet galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra aštuntas darbo tvarkės punktas, tai yra parlamento delegacijos dalyvavusius penktame interneto valdymo forume E, vizito santrauką. Tas forumas įvyko 2010 m. rugsėjo 14-17 dienomis Vilniuje, taigi visai neseniai ponė Trautman buvo delegacijos vadovė ir manau, kad ji mus trumpai informuos apie tą interneto formą tada, kai atvyks į mūsų posėdį. Ji jau yra pakeliu, taigi reiktų palaukti keletą minučių. Ist auch schön. Taigi puiku, turime nedidelę pertraukėlę. Na, na, na. 16.15 Uhr, äh, 17.15 Uhr abgemacht. Bienvenue. Sveikiname ponę Trautman. Et euh, nous sommes, nous sommes quelque intéressés, nous sommes intéressés, c'est correct, oui. Mes euh, norėtume išklausyti jūsų nuomonę apie šį renginį. Perinu į vokiečių kalbą. Geriau kalbėsiu vokiškai. Mes norėtume išgirsti iš jūsų informacijos apie konferenciją įvykusią Vilniuje. Taip atrodo, skamba geriau, ar ne? Beaucoup, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad pavėlavau. Dalyvavau kitame e, posėdėje su rumūnų kolegomis e, ir kalbėjom apie e, žiniasklaidos reikalus ten. Taip, galėčiau dabar trumpai papasakoti apie parlamento delegacijos lankymasi tame renginyje Vilniuje. Ir šiais metais parlamento delegacija buvo gausesnė negu ankstesniais metais ten, tame forume dėl interneto valdymo, nes tas forumas pirmą kartą buvo surinktas Atenuose, e, tai simbolinė vieta demokratijos e, požiūrių ir paskui penkių metų laikotarpis pasibaigė renginiu, kuris buvo skirtas e, prieigai ir e, saugumui interneto valdymo kontekste. Ir tas renginys vyko Vilniuje, tai taip pat buvo simboliškas renginys, simbolinis renginys. Dalyvavo šie nariai. Ner, Lambert van Nistelrooy, Sabine Verayen, Maria Badia Ekuchet, Aldirga Sodargas, Zigmantas Balsitis, Ivelo Kalfin et Marc euh, Chacun. Nous... Vyko kai, kurį, kai keletas dvišalių susitikimų, buvome susitikę taip pat su Europos interneto fondo atstovais ir kalbėjome apie šios organizacijos vaidmenį santykiuose tarp nacionalinių parlamentų, kadangi juose taip pat yra kūriamos tam tikros techninės uh, grupės, į kurias eina ir pilietinės visuomenės bei įmonių atstovai. Mes taip pat savo sem, seminaruose e, diskutavom dalyvaujant Kenijos, Ugandos, bet kai kurių kitų trečiųjų valstybių atstovams Kenijoje greitai turi vykti taip pat forumas interneto valdymo klausimų. Pernai metais mes nusprendėme pradėti bendradarbiavimą su e, e, šiomis valstybėmis ir nagrinėti bendro intereso klausimus, bendras temas. Mūsų Lietuvos kolegos e, norėjo ir Rytų Afrikos kolegos norėjo, kad e, kalbų įvairovės e, aspektas būtų nagrinėjamas ateityje. Dalyvavo taip pat ponas Verver, jungtinės. Jungt, JAV ambasadorius, susitikome taip pat su Lenkijos ministru atsakingu už informacinę visuomenę, kalbėjom apie 2011 metus, kuomet pirmininkos Lenkija, taip pat e, su uh, pilietinės visuomenės atstovai susitikom bei su uh, įvairiomis iškeliamis politinėmis uh, asmenybėmis. Spalio mėnesį uh, E, bus nuspręsta, ar bus tęsiamas toliau tas forumas. Manome, kad atsakymas bus teigiamas. Europos e, Sąjunga, e, Europos komisija, taip pat parlamentas bei tarybas pageidauja, kad būtų tęsiamas šis forumas tokiu pat formatu ir kad būtų tam tikras net institucionalizavimas šio dalyko, taip sakant, kad būtų jungtinės tautos bis tam tikrą prasme. Mūsų pozicija yra lanksti, pirmininkaujanti valstybė, Belgija ir, ir komisija turi e, išsiaiškinti, ar visos valstybės narės pritars tam. Ir būtent Nairobija vyks kita sesija. Dėl temų kurios bus nagrinėjamos, tai jos yra panašios į tas temas, kurias mes nagrinėjame parlamente, pavyzdžiui, vaikų apsauga internete, kova su nusikaltimais internete, labai svarbi tema, beje, yra cloud computing tema, taip pat žodžio laisvės bei skaitmeninės įtraukties temos. Mes uh, E, savo paskutiniam seminare taip pat nagrinėjom šitas e, kai kurias iš tų temų. Aš e, taip pat pirmininkau vienam iš tų seminarų, ponas Janis Karklins taip pat pirmininkavo. Jis dabar yra vienas iš UNESCO vadovų. Taip pat nagrinėjome saveikumo bei radio spektrų klausimus, man atrodo, jog būtų įdomu, aišku, panaudoti mūsų diskusijų rezultatus busimuose diskusijose. Na ir dar baigiant galiu e, pasakyti, jog e, tie susitikimai buvo veiksmingi. Norėčiau padėkoti Europos komisijos atstovams, ypač e, ponui Enriko Forti, kuris buvo tiesioginis mūsų pašnekovas, bei jo kolegoms, e, komisijos nariai poniai Kros. Manome, kad ateityje bus e, dar svarbesni šitie susitikimai, kuomet jie taps metiniais susitikimais. Ir e, galbūt paradoksalu yra, tačiau mes e, konstatavom, jog labai daug europiečių dalyvavo ir nedalyvavo amerikiečiai. Labai aktyviai dalyvavo institucijų atstovai, tarybos, komisijos ir parlamento atstovai, bet gana mažai buvo atstovų iš Europos privataus sektoriaus, diplomatinė dimensija ir pramoninė dimensija turėtų būti tie aspektai, kuriuos reikėtų labiau atsižvelgti organizuojant būsimus e, renginius ir taip pat turėsim diskutuoti apie Eurodig e, tinklą ir investicijas e, į jį. Bet e, matom, kad Europos parlamentas kartu su komisija domisi šitais klausimais. Mes apie tai kalbėjom su komisijos nare Kros. Manome, kad komisija turi aktyviai veikti toje srityje ir mes manome, kad galbūt per diskusijas reikėtų pasiūlyti žodį, pateikti žodinį klausimą E, komisijai dėl tarptautinių e, pasiekmių šių procesų ir sieti juos taip pat su įvairiais aktualiais aspektais, turiu galvoje ir spektro klausimus, ir cloud computing problemas e, kylančias tiek pramonės atstovams, tiek, tiek ir kitiems sektoriams. Dėkuoju. Širdingai dėkuoju. Ar kas nors turėtų dar kokį nors klausimą? Na, kągi dėkoju už pranešimą. Jūsų siūlymus bus atsižvelgta, kai su koordinatoriais kalbėsime dėl savo pozicijos, tačiau sekretarės apdoros konkretų pasiūlymą. Dėkoju štai tiek šiandieną ir dabar po dviejų minučių prasidės koordinatorių posėdis. Dėkoju visą gerą.